przewodniczący! E, panie i panowie, koleżanki i koledzy. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, tęsėme mūsų posėdį. Vakarykščio posėdžio protokolai jums buvo išdalinti. Ar kas nors turi pastabų? Jeigu ne, tuomet tvirtiname vakar dienos posėdžio protokolą. Toliau kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra bendros diskusijos dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Tai yra ponų Elmaro Broko ir Giverhofstato pranešimas, kuris vadinasi Europos išorės veiksmų tarnyba. O vėliau išklausysime ES vyriausios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą. Pone vyriausiai galiotinė, komisijos vicepirmininkė, prašau pradėti mūsų diskusijas. Žodis suteikiamas ponui Elmarui Brokui, jis yra užsienio reikalų komiteto narys ir pranešėjas, prašau. Pone pirmininkė, ponė vyriausioji įgaliotinė ir komisijos vicepirmininkė, gerbiami, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Mes atrodo, baigėme pirmąjį Europos išorės veiksmų tarnybos steigimo žingsnį, tačiau tai dar nėra visas darbas, dar, yra, dar mums e, reiks atlikti labai daug dalykų, mums reiks nustatyti šios e, išorės veiksmų tarnybos biudžetą, tačiau Madrido susitarimas tam tikrą prasme yra dalis, svarbi dalis pasirengimo išorės veiksmų tarnybos e, veikimui. Ir reikia pabrėžti, kad Europos parlamentas norėjo, kad būtų įsteigta Europos išorės veiksmų tarnyba jau e, vykstant konventui dėl ES konstitucijos mes išreiškėme kad, e, savo norą, kad mes norėtume, kad ES išorės politika būtų E, koordinuojama ir tam reikalinga specialu, speciali tarnyba, kuri galėtų vienyti komisijos, tarybos, parlamento ir viso pasaulio pozicijas ir galėtų visam pasauliui pristatyti nusekliai, pristatyti užsienio reikalų politiką ir kad ES taptų ne pasaulinė mokėtoja global e, player, bet pasaulinio masto veikėja global player. Taigi mums buvo labai svarbu e, pabrėžti šiuos aspektus visose dėrybose ir taip pat mes norėjome atspindėti visų piliečių interesus. Taip pat mes siekėme garantuoti, kad kompetencijos nebūtų taip pakeistos, kad e, ta jau dabar susiformavusi bendryjų teisė ir e, bendryjų kom kompetencija nebūtų išskaidyta dėl renacionalizavimo. Ir manau, kad po šių sunkių dėrybų mums vis tik pavyko pasiekti šių tikslų ir gerbiame vicekomisarę galiu pasakyti, kad kartais atrodo taip, kad parlamentas nuveikė daugiau negu pati komisija. Gerbiamos ponios, gerbiami ponai, norėčiau pasakyti, kad po dėlsimo pradžioje e, pati taryba buvo pasirengusi mūsų išklausyti ir suteikti parlamentui bendro sprendimo teisę. Ir kalbant apie personalo statutą bei finansinį reglamentavimą, e, tie klausimai virto bendro sprendimo procedūrą. O kartais e, konsultavimosi procedūros metu mums taip pat pavyko pasiekti tam, tikrų, e, tam tikros pažangos. Ir tokiu būdu mes galime džiaugtis, kad parlamento teisės sustiprėjo, tai atsispindi ir susit, sutartyje. Ir tai, tai galima pasakyti a, ypač apie vidaus ir e, teisės politiką bei apie užsienio politiką. Ir būtent kalbant apie išorės politiką, galima pasakyti, kad pirmą kartą istorijoje uh, prieš priimant ES sprendimus bus konsultuojamasi su mumis, su Europos parlamentu. Mes ne tik klausimų metu galėsime diskutuoti e, su atitinkamais veikėjais ir užduoti klausimus, pavyzdžiui, įvairiems e, politikams, bet taip pat ir priimti bendrus sprendimus. Ir pakalbėkime apie svarbius e, sprendimus, apie susitarimus su trečiosiomis e, šalimis. Visa, visa tai bus rengiama kartu su parlamentu. Tačiau parlamentas, aišku, nevykdys užsienio reikalų politikos. Tai yra vykdomosios valdžios e, sritis. Mes turėsime teisę kontroliuoti, mes turėsime teisę priimti prasmingus sprendimus. E, mes turėsime teisę pasakyti ne. Ir tam mums reikia tiek turinio informacijos, tiek tam tikrų instrumentų. Ir manau, kad būtent šis susitarimas leidžia mums priartėti prie mūsų piliečių interesų. Ir todėl aš norėčiau padėkoti vyriausiai įgaliotiniai, kad mums pavyko pasiekti pasisekimo dėrybose. Dėkoju, sako pirmininkas. Dėkoju už, ponia Brokai, už jūsų prane, pranešimo pristatymą. Norėčiau jūsų paprašyti laikytis laiko limito. Aišku, tai buvo labai svarbi kalba, ponė Brokai, tačiau laikykitės laiko limito. Norėčiau pasveikinti poną Šefčovič, komisijos vicepirmininką ir suteikti žodį ponui Giverhofštatui. Very much, uh... Dėkoju. Pirmininkė, pirmiausia, noriu padėkoti Elmarui Brokui, taip pat Roberto Gualtieri. Jie yra uh, tie žmonės, kurie prisidėjo prie pranešimų rengimų ir kurie dėrėjosi su taryba komisija ir ponios Eštam tarnyba. Tarnyba dabar jau yra įkurta ir aš manau, kad galime sakyti, gerbiami kolegos, kad mes pasiekime gero rezultato. Visos institucijos gali tą rezultatą paremti ir gali juo didžiuotis. Sakau tai nepaistamas pastabų, kurias pasakė ponas Fion, prancūzijos ministras pirmininkas. Jis vakar pasakė, kad tarnyba gali peržengti tam tikras raudonas nubrėžtas linijas. Aš norėčiau pasakyti ponui Fion, per vėlų. Per vėlų, jūs vėluojate, kadangi mes nepaisėme tų raudonų linijų, kurias bandė nubrėžti Prancūzija. Ir neatsitiktinai taip įvyko, gerbiami kolegos. Tiesiog e, buvo nuspręsta visiškai pasinaudoti Lisabono sutartimi. Lisabono sutartyje e, buvo numatytas tas žingsnis, tą sutartį be kita ko ratifikavo ir Prancūzija ir buvo numatyta tokią tarnybą įsteigti ir spręsti drauge bendr, dėl bendros už, išorės politikos. Taigi Nebūtina ieškoti kažkokio arjergardo šiai tarnybai. Ši tarnyba jau yra įsteigta ir dabar reikia ją tinkamai naudotis. Naudotis tam, kad būtų galima vystyti tikrą ES užsienio politiką. Nes iki šiol turime sąžininkai pripažinti, iš tikrųjų ES užsienio politika tokia neegzistavo. Neegzistavo. Aš prisimenu, kai buvau tarybos narys iki 2002 metų, mes kalbėjome apie Irako karą. Ir mes tuomet žinojome, kad tai yra pati didžiausia, svarbiausia tema. Europa tuomet nesugebėjo e, susitarti dėl bendros pozicijos šiuo klausimu. Ir dabar manau, kad šiame daugiapolėme pasaulyje dabar e, nebėra pasirinkimo, ar galime ir toliau tos politikos neturėti. Turime turėti bendrą politiką. O dabar poniai Ešton tenka perimti šį fakelą. Ir aš manau, kad šiandien reikia pasakyti, jog šiai tarnybai reikės aiškios krypties, jai reikės aiškios lyderystės. E, sutartis e, mums numato daugelį galimybių ir šiai tarnybai numato galimybių formuoti užsienio politiką. E, jūs turite galę imtis iniciatyvų, įtakoti tarybą, jūs esate taip pat ir komisijos vicepirmininkė ponė Ešton, jums taip pat tenka atsakomybė parengti bendras gairias numatant strateginius interesus visą Europos Sąjungai ir visa ši atsakomybė tenka jums ir jūsų tarnybai. Leiskite jums duoti vieną patarimą po šių visų dėrybų su jumis. Reikėtų vystyti tarnybą kaip bendrijų instrumentą. Sėkmė ES buvo sukurta būtent remiantis šiuo metodu, bendrijų metodu. Tik tada, kai taikomos bendrijų metodas, buvo pasiekta pažangos ir sėkmės. Pažvelgime, pavyzdžiui, vieningos rinkos kūrimo. Kai šis principas nebuvo taikomas, patekome į stagnaciją arba buvo netgi žengiama atgal. Pažiūrėkite, kaip į finansų krizę sugebėjo reaguoti ES. Taigi, naudokite šiuo, naudokite šiuo metodu, tad tada mums seksis. Aš Manau, kad reikia neužmiršti tikrųjų interesų ES, peržengti valstybių interesus, siekti bendros e, politikos ES, taip padės žengti pirmin. Jūs sukaupsite žinių ir patirties šioje, pat, šioje srityje ir labai svarbu identifikuoti, kas yra iš tikrųjų ES interesai. Jums teks tai apibriežti. Mano nuomonė ir šio parlamento nuomonė kas yra gera ES, yra gera ES nariams. Tad kviečiau dirbti būtent šią dvasę. Dėkoju. Dėkoju ponui pranešėjui, dėkoju. Pone Catherine Ashton, prašau, pasisakykite. Uh, Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, man labai malonu šiandieną su jumis diskutuoti apie vieną svarbiausių Europos e, darbo tvarkės klausimų, tai yra išorės veiksmų tarnybos įsteigimą. Na ir pirmiausia, norėčiau padėkoti už parlamentui ir jo pranešimus už konstruktyvų bendradarbiavimą, ypač ponui, Verho, ponui Brokui, ponui Gartieriai ir ponui Verhofštatui. O taip pat dėkoju ir komitetui, EFET e, vystimasi komitetui, konstitucijų reikalų biudžeto, biudžeto kontrolė Kultūrės ir Jūri komitetams. Na, jūsų darbo dėka pavyko pagerinti tekstą, patobulinti jį. Taip padėkoju ir parlamento pirmininkui. Taigi mums pastarosiamis savaitėmis bendromis jėgomis pavyko daug pasiekti ir pavyko sukurti bendrą pagrindą. Taigi noriu padėkoti kvarteto e, nariams, taip pat e, ir Ispanijai kaip pirmininkaujančiai e, šaliai, o taip pat esu dėkinga ir E, teisinėms tarnybams, kuri mus, kurios mus parėmė ir ger, davė gerų patarimų. Taigi, gerbimų parlamentariai, pribrendo laikas sprendimui. Pastarosiamis savaitėmis teko daug dėmesio skirti sudėtingiams e, instituciniams klausimams. Taigi, pamatų klojimas yra svarbus dalykas. Ir tikrai laikai rodo, kad būtina sukurti e, tą tar tarnybą. Priežastis yra vikas akivaizdesnė. Aš lankiausi vyriausybėse e, programos vykdomas visame pasaulyje, o taip pat ir vykdomas misijose. Ir tai rodo, kad tokia tarnyba reikalinga. Pakalbėsiu apie tarnybos viziją. Uh, Taigi nėra geresnės vietos nei čia, nei geresnio momento, nei dabar pakalbėti apie tai ir pripažinti, kad ši tarnyba yra labai svarbi Europos Sąjungai ir kad labai svarbu, atsižvelgiant į greitai besikeitinčiantį geopolitinį e, kraštovaitį, labai svarbu turėti šią tarnybą problemos, kuriomis tenka susidurti, yra labai sudėtingos ir tarpusavėje susiję. Taigi mes turime europinį interesą, europinės vertybės ir turime jas veiksmingai ginti. Taip pat tai darydami turėtume būti ambicingi. ES ir valstybės narės turi daugybę priemonių, išteklių, taip pat palaiko ryšius, turi ekspertinių žinių ir visą tai padės kurti geresnį pasaulį. Taigi dabar galime visą tai apjungti, apjungti strategijas tam, kad poveikis būtų padidintas. Juolap, kad veiksmai yra svarbiausi. Keliaudama nuo gazos iki gaitį, nuo Afrikos iki Balkanų, tai ir padariau šitokį išvadą, nes e, išorės veiksmai visuomet įtraukia įvairius veikėjus, kurie ir tai yra galbūt yra skirtingos sritis, pavyzdžiui, diplomatiniai veiksmai, krizius, krizių įveikimas, misijos ir taip toliau. Ir kartu su kitom, kitai, ki, visiems te, visiems komisijos kolegijoje tenka skirtingas vaidmuo, aš vertinu jų darbą, tačiau galiausiai svarbiausia, e, mūsų bendras tikslas yra bendra politinė strategija ir dabar šis siekis tampa tikrovė. Taigi galvodama apie šią tarnybą, įsivaizduoju štai kokią viziją. Svarbiausia, kad kalbėtume vienu balsu ir kad mūsų veiksmai darytų poveikį. Mūsų piliečiai žino, kad didelių problemų akivaizdoje, pažiūrėjau, nestabilios valstybės, pandemijos, su nelegali migracija ir tik bendrai veikdami būsime veiksmingi, o tam pasiekti reikalinga mobilizuoti visas turimas priemonės - politinė valia, diplomatija, taip pat priemonės skirtos pilietinėms ir karinėms krizėms valdyti, taip pat prevencija, taikos užtikrinimas bei stabilumas. Taigi, kai galvojame apie ES ateitį ir pasaulio ateitį, visą tai svarbu. Ponės ir ponai, Aš pati mačiau, matau, kad mes galime bendradarbiauti, dalyvaudama, lankydamasis Rytų Afrikoje, matau, ką mūsų bendra misija Atlanta galėjo duoti. Taip pat e, mačiau, kad reikia kurti pajėgumus ir bendradarbiauti. Na ir tiesą sakant, jūros problemas galima spręsti ieškant sprendimų sausumoje. Taigi reikia vykdyti bendras programas. Na, ir kai vėl susitikau su Kenijos, Tanzanijos, Mozambiko, Pieto Afrikos Respublikos atstovais, regioninėmis organizacijomis, su jais kalbėjome apie tai, kaip galima būtų užtikrinti lyderiamą Afrikoje, ieškoti sprendimų ir palaikyti žmonės Somalį tam, kad jie galėtų geresnę ateitį. Aš suprantu, ką mes darėme ir suprantu, ko galime pasiekti ateityje, su nusiteikusi ambisingai ir pripažįstu, kad iš tikrųjų pribrendo laikas žengti į priekį ir siekti, kad tarnyba įsisteigtų ir pradėtų dirbti kiek galima geriau. Pasiektas kompromisas yra geras, turime sprendimo. Mm, sprendimo projektą, o taip pat e, ir paketą. Taigi, norėčiau, kad dabar atkreiptume dėmesį į keletą konkrečių aspektų tose srityse, kurie yra svarbus jūsų parlamentui. Tai pirmiausia, tekste labai aiškiai pasakyta, kad visose, kuriuose dirbs ši tarnyba, bus vadovamasi bendrijos metodu. Taigi ši tarnyba bent prie bendradarbiaus su komisijos kaip ES institucijos <clears throat> sistemos dalimi. Taip pat esu tikra, kad parengtas geras pagrindas remiantis politinės atsakomybės klausimu. Taip pat manau, kad reikia gilinti dialogą bei informacijos mainus Europos parlamentu. Ir esu, galiu patikinti, kad mano bendradarbiai labai atsižvelgs į šį aspektą. Na, mano pareigybė reiškia, um, kad aš turiu daug įsipareigojimų ir galbūt uh, ne visuomet galiu atvykti pas jūs kaip kad man norėtų, tačiau visuomet pasirūpinsiu, kad atvyktų um, ir uh, komisijos atstovai, mano tarnybos atstovai, taip pat ir užsienio reikalų tarybos atstovai, finansinė atskaitomybė. Man labai malonu, kad yra nustatytos garantijos, kurios leis tinkamą finansavimą, finansų valdymą ir taip pat e, sutikti atitinkami biudžetiniai įsipareigojimai. Tai yra labai svarbus dalykas ir mes turime val valdymo e, komandą ir, ir bus e, Na ir ketvirta, mes, mes priėmė. E, e Priėmė starimų dėl politikos valdymo ir vystimosi tikslų įsipareigojimo. Taigi noriu pasakyti, kad vystimasis nepaliktas nuo šalyje, tai yra vienas iš išorės veiksmų tarnybos ašių, tai yra susiję ir su mūsų kaip pagrindinio donoro pasaulyje įsipareigojimais. Taigi tai yra svarbi priemonė palaikant dvišalius ir regionius santykius. Tačiau vystimas tikslų negalima siekti vieno kaip po tokių, jie siejasi su išorės santykiais ir būtent e, todėl mes kuriame bendrą platformą, kuri leis mums bendradarbiauti. Andris Pybalksas ir aš dirbsime kartu siekdami, kad bendri vystimosi tikslai, o konkrečiai skurdo mažinimo tikslai bus mūsų bendradarbiavimo programos ašis. Penkta, mes e, turime sudarinti sustarimą dėl darbuotojų. Tai bus nacionalinių diplomatinių tarnybų darbuotojai, kurie atvyks į naują tarnybą, mes galėsime pasinaudoti jų žiniomis, na, kartu užtikriname, kad 60 e, procentų darbuotojų bus nuolatiniai. Taigi, taip pat svarbu, kad būtų užtikrintis tas ta geografinė pusiausvyra ir lyčių lygybė. Na, svarbumas įvairovė reiškia stiprybė. Taigi, manau, kad ir tarnyboje įvairovė turėtų būti ištikrinta patirties kalbų įvairovė. Tikiuosi, kad jūsų diplomatų indėlis bus tas konkurencinis pranašumas ir ta, tas pagrindinis bruožas, kuriuo pasižymės ši tarnyba. Taigi mes visi turėtume sutarti dėl pačios pagrindinės sandaros šios tarnybos. Na ir manau, mes turėsime galybę e, peržiūrėti, kaip viskas vyks, atsižvelgiant į naujus įvykius ir tendencijas. Parlamento nariai turi daug klausimų dėl taikos palaikymo misijų, krizų valdymo misijų ir nebejoju, kad e, komisijos atitinkamos tarnybos uh, bus atsakingos už planavimą, už misijų, taikos palaikymo, krizų valdymo misijų planavimą ir m, bus sinergijos efektas ir bendradarbiavimas tarp komisijos ir tarnybos ir bus primsimta bendra atsakomybė. Na ir reikia atsižvelgti į tai, jog ši politika yra tarp valstybinio uh, pobūdžio. Na ir bus įvairius skyriai šioje tarnyboje ir mano pagrindinis direktorius e, rūpinsis, kad būtų užtikrintas tarp visų tarnybos skyrių bendradarbiavimas. Atsižvelgiant į kiekvieną skyrius pobūdį, taip pat pasirūpinsiu, kad būtų užtikrintas koordinavimas tarp um, vyriausias galiotinė tarnybos ir parlamento. Dar vienas iš prioritetų tai yra žmogaus teisų apsauga ir kaip vyriausiai galiotinė pažadu, kad žmogaus teisėms ir geram valdymui bus teikiamas prioritetas. Ir noriu pasakyti, kad tai bus tarsi tas raudonas siūlas ta gyja, kurią mes vadovausime savo darbe. Ir visose sąjungos delegacijose bus vadovavimas iš gaire, bus stebima žmogaus teisų padėtis ir bus siekiama, kad būtų pasiekti mūsų žmogaus teisų apsaugos tikslai. Taigi mums reikalinga bendra užsienio reikalų politika, reikalinga bendra pro platformą, kuri leistų siekti tikslų. Ir dabar reikia būti ambicingais, reikia pasirūpinti, kad būtų tinkami darbuotojai ir tarnyba pradėtų dirbti. Ir labai džiugu, kad parlamentas ir taryba mus palaikė ir dabar gerai, kad būtų tarnyba pradėtų kiek įmanoma greičiau dirbti, buvo užtikrintas ir finansavimas teisant 2010 e, metų biudžetą. Na ir aš manau, kad tai yra istorinis žingsnis ES kelyje. Tai yra nelra galutinis, e, galutinis tikslas ar galutinis etapas, tai yra tiesiog naujas ir labai svarbus etapas. Ačiū. Thank you, madam. Ačiū, ponė vicepirmininkė ir vyriausioji galiotinė. Suteiksime žodį kolegai Sefčovič, jis yra komisijos vicepirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, e, ponė vyriausioji įgaliotinė, ponius ir ponai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti parlamento nuomonę šio klausimu ir norėčiau paremti šios nuomonės prieimimą. Nes aš norėčiau pasakyti, kad tai bus tikrai labai svarbus ir pozityvus momentas. Šios tarnybos įkūrimas yra labai aiškus ir svarbus signalas kad nauja tarnyba gauna demokratišką šių parlamento rūmų palaikymą. Šis sprendimas tinkamai atspindės tą svarbų vaidmenį, kur diskusijose dėl šios tarnybos įkūrimo suvaidino Europos parlamentas. Norėčiau pareikšti, jog aukštai vertinu tą didžiulį darbą, kurį atliko per pastarosius keletą mėnesių ponė Ketrin Ashton, vyriausioji įgaliotinė, nes be jos indėlio ši tarnyba ko gero nebūtų sukurta. Tai buvo sunku, tai buvo sudėtinga, tačiau pasiekėme per septynis mėnesius politinio konsensuso įsigaliojus ES sutarčiai. Ir tai yra tikrai reikšmingas pasiekimas. Tai liudija tai, jog Ketrin Ashton e, pasiekė pusiausviros, kai pasiūlė, kai pateikė savo siūlymus dėl tos tarnybos. Tačiau paskui po to pasiūlymo teko šiam siūlymui praeiti visas numatytas demokratinės procedūras. Vyko kvadrilogas, vyko keturių disku, institucijų diskusijos su tarp parlamento, tarp tarybos, Brok, Verhofstadt, Goltieri parlamentarai įsitraukė į tas diskusijas, Europos komisijos atstovai taip pat. Mes peržiūrėjome visus, ten e, siūlyme išdėstytus straipsnius, visus aspektus, tengiamės ieškoti geriausių sprendimų ir aš manau, kad tas geriausias rezultatas buvo pasiektas. Diskusijos sukosi apie tris dalykus. Pirmiausia, kaip mes galime pasiekti to, kad ši tarnyba bus bendra ES e, institucijų sistemos dalis. Mes norėjome, kad tai būtų ES išorės veiksmų tarnyba. Mano tikslas pasiektas. Antras dalykas buvo, kaip mes numatysime e, tinkamą finansinį šios tarnybos atskaitomumą. Ir vėlgi aptarėme visas įmanomas galimybės ir aš manau, kad mes sukursime kažką naujo, nes numatyti trys šaltiniai finansavimui siekiant užtikrinti tinkamą finansavimą ir finansinį atskaitomumą. Yra numatyta visa sistema šiuo klausimu, kaip ji turėtų veikti. Ir paskutinis diskusijų aspektas buvo vystomasis bendradarbiavimas. Kaip uh, išlaikyti visą tai, kaip išlaikyti bendrijų dvasę šioje srityje, kaip užtikrinti e, tinkamą parlamento kontrolę šioje srityje. Aš manau, kad daug išradingumo prireikė, daug kūrybinių sprendimų ir aš manau, kad mes sprendimą radom. Radom tą sprendimą, kuris padės geriausiai sutelkti visų pastangas. Mes galime pasitelkti valstybių narių ir komisijos patirtimi E, galime palaikyti ryšių su savo delegacijomis ir aš manau, kad tos bendros pastangos bus daug efektyvesnės ir labiau atspindės ES užsienyje. Laukiu galimybės paremti komisijos sutikimą šį mėnesį šiuo klausimu ir aš tikiuosi, kad Europos komisija padarys viską, kad būtų galima užtikrinti tinku, ben, tinkamą bendradarbiavimą su vyriausios įgaliotinės institucijas, su parlamentu ir taryba, kad galiausiai būtų numatyta viskas, kas reikia dėl finansinio reguliavimo, dėl pareigūnų statuto ir įvairių kitų dalykų. Dėkoju visiems ir naujai tarnybai linkiu kuo geriausios sėkmės jos busimajame darbe. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Ačiū ponui vicepirmininkui Europos komisijos ir dabar suteiksime žodį Deve komiteto atstovų. Išklausysime kolegą Filipą Kačmareką. Komisažu, šanovni... Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone vyriausiai galiotinė, ponė komisarė, ponios ir ponai. Darybų rezultatas yra puikus. Aš manau, kad tas naujas dokumentas yra žymiai geresnis negu pirminis projektas, kurį buvom gavę. Norėčiau išreikšti devę komiteto nuomonę. Mes nagrinėjome keletą aspektų, kurie mums atrodė labai svarbus. Mes sakėme, kad vystomoji pagalba būtų įtraukta į ES visą eilę politikų. Reikėtų, kad tos politikos būtų nepriklausomos. Mes nenorėjome, kad vystomoji pagalba būtų kaip piragas, kuris būtų pateiktas naujajai tarnybai. Tačiau džiaugiamės ponios Ešton pareiškimais šią temą. Mes taip pat norėjome, kad būtų numatyta uh, operatyvinių priemonių kontrolė. Manau, kad vystomosios pagalbos komisaras turi atidžiai sekti, ką šio, šiais klausimais, vystomosios pagalbos e, klausimais veikia naujoji tarnyba. Reikėtų, kad žmonės šioje tarnyboje būtų iš vairių horizontų. Tai nebūtinai turėtų būti žmonės, kurie e, užžymė valstybės aukštus, aukštus postus. Svarbu, kad jie turėtų patirties visomosios pagalbos ir tie pirmininkas dėkoju. Inta komiteto vardu, kolegas Reičiak, prašau. Pane pane předsedo paní vysoká představitelko dámy a pánové ponios ir ponai vyriausioji įgaliotinė pone pirmininke pono brok ir pono verhofstadto pranešimas dėl išorės veiksmų tarnybos yra kompromisas ir panašiai kaip ir e, kiti kompromisai jis turi tiek teigiamų tiek ir neigiamų savybių Tačiau svarbiausia yra tai, kad e, ši užsienio reikalų išorės veikmų tarnyba bus atsakinga e, parlamentui tiek biudžeto, tiek ir politikos atveju. Taigi biudžeto atskaitomybė turėtų būti dar labiau stiprinama atsižvelgiant į nacionalinių parlamentų pozicijas. E, E, atsižvelgiant be kitako ir saugumo ir išorės aspektus. O kai dėl praktinių aspektų bei šios tarnybos praktinio veikimo, tai yra gaila, kad e, mūsų komiteto nuomonė ne, neįtraukta į pranešimą, kurią pateikė PP e ir ALDE. Mes norėjome konkrečiai apibriežti galės, ypač generalinį direktoratą atsakingų už tarnybas pagal e, sutarties 207 ir 218 straipsnius. Dėkoju Roberto Gualtieri iš biudžeto komiteto. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nu Dėkoju, ponė pirmininkė mes balsuosime ne vien nuo, dėl nuomonės, O dėl intensyvių dėrybų rezultato, taigi norėčiau padėkoti vyriausiai galiotiniai bei Ispanijai kaip pirmininkaujančiai šaliai. Šių dėrybų metu e, teko labai atsakingas vaidmuo tobulinant tarybos pateiktą tekstą. E, taigi Madride pasiektas kompromisas visiškai atitinka tuos tikslus, kurie slėpėjo už mūsų kolegų Broko ir Fehofštino uh, darbo. Taigi, manau, kad dabar galėsime turėti tokią tarnybą, kuri leistų ištikrinti veiksmingus užsienio veiksmus, bet kartu e, kompromisas labai susijęs ir su bendrijos metodu, kuri, e, kuriuo vadovausi komisija, o taip pat ir parlamento vykdama demokratinė kontrolė. Na, taigi, parlamentas sugebėjo va, atsižvelgti į savo prerogatyvas, pasiekti, kad jų būtų laikomasi. Taigi dabar mes turėsime Europinę demokratinę tarnybą, kuri užtikrins e, sąsajas tarp vystimosi politikos ir kitų bendrijos politikos ryčių. Na ir Aišku, tai susiję ir su parlamento galimis biudžeto kontrolės rytyje. Taigi mes per ateinančius mėnesius nustatysime taisyklės liečiančias e, šios tarnybos finansavimą bei personalo skirimą. Taip pat bus nustatytos taisyklės liečiančios šios tarnybos sąrangą remiantis uh, um, bendrijos metodu. Na, taip pat uh, buvo nu, užtikrintas ir finansavimas iš biudžeto. Ir galiu pasakyti, kad parlamentas tikrai viską remia, nes uh, parlamentui yra labai svarbu, kad sąjunga vykdytų savo užsienio politiką. Taigi aš manau, kad Madride pasiektas susitarimas yra tinkamas žingsnis šią linkmę. Dėkoju. Kolegos Kalfin, atrodo, plenarinių posėdžių salėje nėra, todėl su, iš karto sudė, suteiksiu žodį kitai kalbėtojai, poniai Ulrikai Lunačiak. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Ešton, ponė komisarė. Aš taip pat kalbu tarsi dviejų dalykų atstovė, nes aš esu ir žaliųjų šešėlinė pranešėja, ir moterų reikalų komiteto prane... atstovė. Aš taip e, kalbu dėl to, e, dviejose postuose dėl to, kad mano kolegė, kuri buvo šešėlinė pranešėja, neseniai tapo mama, taigi aš ją pavaduoju. E, Kalbant apie moterų reikalų komitetą, reikia pasakyti, kad šiam komitetui buvo, svarbiausias klausimas buvo e, lyčių lygybės klausimas. E, kalbant apie išorės veiksmų tarnybos personalą. Ir atrodo, kad pavyko pasiekti subalansuoto santykio tarp vyrų ir moterų. Ir ponė Ešton, aš e, tikiuosi ir tikiuosi, kad jūs taip pat e, prisidėsite prie to, kad visuomet būtų paisoma lygybės, lyčių lygybės principo ir kad būtų E, vienodai e, e, traktuojami tiek vyrai, tiek moteris darbe ir kad būt, bus įgyvendintos visos su tuo susiję nuostatos, kuomet bus renkamas personalas, jūsų personalas. Kaip šešėlinė pranešėja, žaliųjų frakcijos. Aš norėčiau padėkoti ponui Brokui ir ponui Verhofstatui už puikų bendradarbiavimą ir norėčiau e, aiškiai suformuluoti, kad me, būtent bendradarbiaujami mes pasiekėme šio teksto patobulinimo. Mes e, siekėme veiksmingesnės išorės politikos, mes siekėme bendros politi, užsienio politikos ir todėl mano frakcija palaiko šį pranešimą ir rytoj balsuos už. Taip pat yra labai svarbu, svarbu pabrėžti žmogaus teisų klausimus. Taip pat e, užtikrinti demokratinę kontrolę. Pavyzdžiui, ateityje ES ambasadoriai turės e, atvykti į klausimus Europos parlamente prieš pradėdami veikti savo tarnyboje. Tačiau kita vertus mūsų entuzijazmą šiek tiek sustabdė toks dalykas, kad kol kas nėra civilin e, civilinės visuomenės dalyvavimo krizių valdyme aspekto. Mes norėjome užtikrinti e, civilinę krizių valdymo e, struktūrą. Tačiau kol kas e, mums nepavyko pasiekti mūsų e, tikslų. Kol kas tas kompromisas jų dar neatsispindi. Tačiau, ponė Ešton, jeigu jūs turėsite atitinkamos politinės valios, tai mums pavyks to pasiekti. Taip pat e, manau, kad reikia atsižvelgti ir atskirus nacionalinius interesus. E, ir jų nelaikyti prioritetais. Čia aš turiu pavyzdį, kuris įvyko praėjusią savaitę su Prancūzijos tam tikrais interesais. Ir galiu pasakyti, kad e, mes jūs. Mes šitas parlamentas jūs palaikysime. E, dėkoju. Atvyko kolega Kalfin, todėl suteiksiu žodį jam. Prašau. Pažu Ašton. Един от основните проблеми, които се поставяха. Поне пирмининке, поне Ештън Buvo iškelta visa eilė klausimų per pastarusius keletą mėnesių. Ką daryti, jeigu. Ką daryti, kad parlamentas gautų visus reikiamas priemonės susijusios su ES išlaidų kontrolė, susijus, kai susijusios su išorės veiksmų tarnyba. Ir klausimų kilo, E, dėl skaidrumo, dėl ekonomikos efektyvumo ir biudžeto tie e, klausimai buvo iškelti. Man džiugu tai, jog mums pavyko rasti patį geriausią įmanomą sprendimą šiems klausimams. E, manau, kad parlamento rezoliucija bus sėkmingai priimta. Kai dėl biudžeto procedūros mes tikimės, kad bus įgyvendinta ir įtvirtinta visų suinteresuotų institucijų valia. Mes turėtume nebevilkinti dalykų susijusių su šios tarnybos įkūrimu. Ir aš manau, kad greitai turėsime progą parodyti, kad tie įvesti nauji mechanizmai yra veikiantys. Ir mokesčių mokėtojai, mokėtojai galės konstatuoti, jog jų interesai yra tinkamai apsaugoti. Dėkoju. Dėkoju. Kolega Mario Mauro. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. E, tai, kas vyksta pasaulyje, vis dažniau konkrečiai parodo, kodėl mums reikalinga diplomatinė ES tarnyba. Politinis susitarimas gali būti laikomas puikia darbų pradžia. Be to, tai yra ir pozityvus signalas E, dėl pozityvus signalas, e, signalas, kad ši tarnyba pradeda dirbti. Ši tarnyba turi būti stipri, ES turi galimybę sustiprinti savo vaidmenį tarptautinėje arenoje. Taip pat svarbu pabrėžti, kaip svarbu yra ginti šią tarnybą ir ją stiprinti. Biudžeto klausimus ir toliau prižiūrės Europos parlamentas, visą tai mums padės pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Dar yra dalykų, kuriuos reikėtų patikslinti. Jie galbūt nėra gyvybiškai svarbus tarnyboje, tačiau vis tiek svarbus. Pavyzdžiui, galvoju apie kai, kurias, kai kurių valstybių išsakytas pozicijas. Pavyzdžiui, tos raudonos linijos, kurias, apie kurias kalbėjo e, pradžioje e, ponas Verhofstad, apie kurias kalbėjo kai kurios valstybės, vaidina tam tikrą vaidmenį neformaliai, kadangi kai kurios valstybės elgesi dviprasmiškai. Ir turiu galvoje čia e, tai, ką sakė ministras Moratinos, kuris atstovavo pirmininkavusiai ES Ispanijai. Ir manyčiau, kad tokie pareiškimai kelia nerimą. Kalbėdamas apie Kubą, jis sakė, kad dvišaliai sustarimai yra geresnis instrumentas negu ES politikos dėgymas. Na, iš tikrųjų, situacija labai keista. Pone komisarą, komisarė, pone vyriausiai galiuotinė, rizikuosime, jeigu leisime įsigalėti tokiam dviprasmiškumui. E, turime parodyti, kad e, už tų visų mūsų dėrybų ir susitarimų neslypi dar kažkokių dėrybų, dėrybėlių, kurių rezultatai gali būti labai neaiškus. Aš manau, kad mes turime siekti to rezultato, kuris mums visiems yra reikalingas. Ačiū. Pirmininkas. Ponas Svoboda, turiu žodį, prašom. Dėkoju. Norėčiau pasveikinti e, pranešėjus, nes jie parengė puikų pranešimo projektą. Mano frakcija vienbalsiai patvirtino šį e, pranešimą ir mes rytoj, aišku, atitinkamai ir balsuosime. Aišku, mes turime išorės veiksmų tarnybai suteikti atitinkamą e, šansą. E, mes turime aišku, nepamiršti problemų, su kuriomis susiduria tam tikros vyriausybės, tačiau iš tiesų mes turime savo piliečiams sudaryti įspūdį, kad mes ne dvigubiname diplomatinių tarnybų, tačiau stipriname jas. Ir kai kurios vyriausybės e, galbūt turės atšaukti savo diplomatinės tarnybas, kad e, vardan ES diplomatinių e, tarnybų. Ir manau, kad e, Kefi Ašton turi e, puikią galimybę išnaudoti suteiktus išorės veiksmų tarnybai šansus, o Belgija, kaip pirmoji pirmininkaujanti valstybė, taip pat galės įnešti savo indėlį. Taigi mes turime daugiau Europos atspindėti užsienio reikalų politikoje. Dėkoju toliau ponas Lamsdorf, e, jis kalbės Alde frakcijos vardu, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Net, mums nedaug liko trau, e, laukti iki balsavimo. Tai bus e, mūsų rezult, dėrybų rezultatų ap, apžvalga. Ir manau, kad dabartinė numatyta struktūra yra žymiai prasmingesnė negu ankstesnė. Kitas e, dalykas yra, yra labai svarbu, kad mes sustiprinome atskaitomybės principą. Ir, ir reiškia, kad diskusijos apie užsienio reikalų politiką e, Bruselėje pasieks kitą lygmenį. E, taip pat yra labai svarbu, kad e, didelis akcentas yra dedamas ant žmogaus teisų klausimų, tačiau yra ir kitų pusių. Šiame pranešime ir nepavyko ir apskritai, kuriant išorės veiksmų tarnybą, nepavyko išspręsti kai kurių klausimų. Taip, jūs e, pagilinote Europos parlamento teises, tačiau jūs turėsite būti e, visose vietose ir Maljorkoje, ir Kijeve vienu metu ir jūs būsite kritikuojama, kad nespėjate. Aš norėčiau, kad būtų kitaip, kad ta struktūra būtų šiek tiek kitokia. Jūs e, E, minėjote savo deklaraciją dėl e, centrinės administracijos, tačiau problema yra, kad yra tos dvi, du tie pareiškimai. E, Madride jūs kalbėjote korepere. Ir čia reikia prisiminti Lisabono sutarties 14 protokolą. Tas jūsų pareiškimas e, prieštarauja tam, kas buvo susitarta Madride. Šiandien vėl jūs pa, pareiškėte pareiškimą e, prieš piliečių, Europos piliečių atstovus. Ir manau, kad šis pranešimas yra tas tikrasis, o ne tas birželio 23 dieną e, pasakytas. E, tačiau negali būti taip, kad e, jūs. E, kai, darote du skirtingus pranešimus. Todėl norėčiau paklausti jūsų, ar šiandieninis jūsų pranešimas pakeičia korepero pranešimą, tačiau prašau jūsų, e, neatsakykite man taip, kad nėra prieštaravimų tarp šitų dviejų pranešimų, jie yra akivaizdus. Ir arba jūs kūrėte kažką naują, naują struktūrą, e, ta prasme, ką mes čia minėjome, arba mes susidursime su dėlėmis problemomis. Dėkoju. Toliau žodis teikiamas poniai Haudi Hautala, žaliųjų vardu. Norėčiau pasidžiaugti šiuo pasiektų rezultatu, be kita ko dar ir todėl, kad mano manimu e, labai plačiai atsižvelgta į žmogaus teisės šiame susitarime, kuris buvo pasiektas tarp įvairių institucijų. Taigi norėčiau paraginti vyriausiai galiotinę vadovautis šiuo susitarimu. Man labai džiugu, kad centrinė administracija turės konkretų skyrių, kuris ir tai yra, kad visose išorės veiksmų tarnybos darbo srityse bus atsižvelgiama į žmogaus teisų klausimas. Taigi labai svarbu, kad būtume ambicingi ir siekme šių tikslų. Visos ES atstovybės delegacijos užsienyje turėtų turėti konkrečius asmenys, kurie vietos lygių rūpintis žmogaus teisų klausimas. E, parlamentas, e, užsienio veiksmų tarnyba ir vyriausiai galiotinė turėtų e, vadovautis nuoje praktika, kuri išplokė iš Lisabonos dvasios. Ir tai turėtume daryti nuosekliai, kad mūsų išorės veiksmų tarnyba dirbtų nuosekliai. Dėkuoju dabar ponas Tenokas. Na,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 siūlome išorės veiksmų tarnybą, kuri galbūt e, bus galima apibūdinti kaip ir e, diplomatinės tarnyba. Vyko daug ginčių, dabar jie baigėsi ir dabar tikrai reikia pagirti ponę Ešton už jos administracinius gebėjimus. Mes, konservatoriai, priešinamės tokios tarnybos kūrimui, tačiau dabar sutinkame konstruktyviai prisidėti prie šios tarnybos darbo, bet aišku, busime ir skeptiški, kritiški. Taigi, aš manau, kad mano manimu pasiektas puikus kompromisas dėl šios tarnybos tarnybos. Taigi, Taigi tokios tarnybos nieko neturėjome ir norėčiau atkreipti dėmesį į tarp vyriausybinį tartybos požiūrį, atrenkant uh, diplomatus, nustatant nacionalinės kvotas. Ir vis dėlto aš prit pripažįstu šios tarnybos strateginį vaidmenį vykdant vystimas ir pagalbos politiką ir mes e, norėtume surenkti klausimus, kuriuose, dirbt, kuriuose apsilankytų aukšto rankų šios tarnybos atstovai ir būtų atskaitingi. Tai užtikrins demokratišką šios tarnybos atskaitomybę. Taip ir nacionalinių parlamento atstovai turėtų turėti galimybę nuo pat pradžių stebėti, kad tarnyba dirbtų uh, atskaitingai ir demokratiškai, juolab, kad įvairios misijos bus finansuojamas iš nacionalinio, iš bendrijos biudžetų. Taigi mūsų uh, nacionalinio parlamento atstovai turėtų būti informuoti, kiek man plačiau, jeigu norime užsitikrinti platų palaikymą namuose. Dėkoju ir dabar kolega Mayer Vili iš GUNGL uh, e, frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Ašton, ponė Sefkovič. Rytoj, kad ir kaip bebūtų gaila, mano frakcija nepritars pranešimui dėl išorės veiksmų tarnybos. Mes nepritarsime jam, nebalsuosime už, kadangi procesas buvo labai sudėtingas, buvo nusileista kai kurių valstybių narių spaudimui. Mums atrodo labai svarbu kad būtų suteikta šiai sistemai tam tikra struktūra ir priežiūros sistema. Ir mūsų supratimu tai nebuvo sėkmingas dalykas. Mes nenorime, kad sui generis būtų kuriama ši nauja struktūra. Mes norime, kad kontrolė būtų užtikrinta ne tik biudžeto, bet tai iki taip pat politinė ir parlamentinė kontrolė. Ta turėtų daryti Europos parlamentas. Mes esame vienintelė ES demokratiškai išrinkta institucija. Mus, mums, mums neramina tai, kad karinės struktūros bei e, civilinės ir karinės struktūros taip pat patenka uh, E, į šios tarnybos kompetencijos rytį. Atsiranda ryšiai su gynybos struktūromis ir žvalgybos struktūromis. Mūsų supratimu tai yra klaida visą tai prijungti prie šios naujos tarnybos ir padaryti e, taip, kad ta tarnyba būtų kompetentinga šios, šioje srityje. Man atrodo, tam reikia pasirinkti kitas priemonės, nes aš manau, Kaip jau sakiau, kad tai neturėtų patekti šios tarnybos kompetencijos sritį. Šie būtent klausimai. Labai svarbus kariniai aspektai taip pat bus lemiami šios tarnybos. Civiliniai elementai ir toliau liks ES kitų institucijų kompetencijos ir jis būtent dėl to mūsų frakcija nepritars šiam pranešimui kadangi mes manome, kad esminiai klausimai nebuvo išspręsti. Aišku, pažangos buvo pasiekta, tai neginčiama, ypač kai dėl biudžeto kontrolės, tačiau mes puikiai žinome, kad ne Europos parlamentas čia tars paskui. Būtent dėl to mano frakcija rytoj balsuos prieš. Dėkoju. Ačiū. Kolegai iš Laisvės demokratijos frakcijos žodis. Pone pirmininkė, e, kai dėl šios tarnybos kyla ir gilesnių klausimų, kad tenka kalbėti apie tarptautinę teisę ir apie tai, kas yra valstybė nacija. Iki 93 metų buvo pasirašyta Montevidėjaus konvencija. Yra numatyti keturi dalykai apibrėžiantis valstybę. Pirmiausia, nuolatinė gyventoja, antra teritorija, trečia vyriausybė ir ketvirta E, galimybė mėgti diplomatinių santykių su kitomis valstybėmis. ES išpildo tris šiuos dalykus. E, egzistuoja nuotiniai gyventojai, Lisabono sutartis mus visus paverčia ES piliečiais, mes turime nustatytą teritoriją ir mm, sienos yra aiškiai apibrieštos. E, egzistu, kai dėl vyriausybės ilgą laiką buvo galvojama, kad e, Ta vyriausybės funkcija turėtų prisimti Europos komisija ir taryba. Tai yra galutinis komponentas. Ir valstybės e, narės gali mėgti santykius su kitomis valstybėmis. Pone pirmininkė, aš galvoju, kad aš tikiu, kad Lisabonos e, sutarties dėka ir ponios Ešton vaidmens dėka ES dabar išpildo visus keturis kriterijus pagal tarptautinę teisę, kad galėtų save paskelbti kaip valstybę naciją, kaip mes tampame ES jungtinėmis valstijomis. Aš manau, kad iš to kyla tam tikros grėsmės valstybėms nacijoms atskirai. Bet tokia yra mano mintis. Pirmininkas, dėkuoju iš jūsų spontanišką reakciją. Neprisijungusių kolegų vardu kalbės Lukas Hartong. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien mes kalbame apie Europos išorės veiksmų tarnybą. Mūsų frakcija yra prieš šią išorės veiksmų tarnybą. Tai iš tiesų baisios Lisabono sutarties pasiekmė ir Niderlandų e, žmonės juk atmetė referendume šią baisę sutartį. Tokiu būdu mes dabar nedemokratiniu keliu kūrėme Europos superdiplomatijos aparatą ir niekas nežino, kaip tai turėtų atrodyti praktiškai. U užsienio politika nėra ES kompetencija, tai yra valstybių narių kompetencija, valstybės narės turi likti e, suverenios. E, Be to, e, ponios Ešton e, tarnyba kainuos mums labai nemažai. Ir be to, Ešton, e, netgi ponia Ešton pageidauja atskiro lėktuvo savo ir savo, savo tarnybai. Tai juk yra baisus kaštai. Politinė, politinis ES elitas daro, ką nori. Piliečiai jau nebegali į juos žiūrėti. Niekas nepaiso piliečių norų ir mes susidurime su demokratiniais, demokratiniais absurdais metais. Ir niekas neklausė Niderlandų pasiusto signalo, dabar visi klauso europinės žinios ir aš tikiuosi, kad e, Niderlandų piliečiai atras e, Niderlandų ambasadas e, kitose užsienio šalise, nes tik tokia yra diplomatinės tarnybos esmė. E, palikite futbolą ir užsienio politiką Niderlandams, nes tik jie už tai atsakingi. Dėkoju. Toliau kiti kalbėtojai savo vardu. Pirmasis kalbės ponas Salafranka. Dėkoju, ponė pirmininkė vyriausiosios įgaliotinės paskelbimas ir įdienos balsavimas pabaigs ilgalaikį procesą ir mes norėtume padėkoti visiems, kurie dirbo e, šiame procese, procese ir ypač Europos parlamento pranešėjams. Manau, kad mes turime būti lojalūs ir padaryti viską, kad išorės veiksmų tarnyba galėtų kiek įmanoma greičiau pra, pradėti veikti. Ir tai nėra savitikslis kažkoks veiksmas, tai yra veiksmingas užsienio politikos instrumentas. Ir aš esu įsitikinęs, įsitikinęs, kad e, ponios Ešton patikinimai, kuriuos mes išgirdome šiandienėje jos kalboje, bus iš tiesų e, e atsakingos politikos e, pavyzdys. Ir manau, ponė Ešton, kad jūs galite būti tikra, kad šis e, parlamentas bus lojalus jūsų sąjungininkas vystant e, užsienio ir saugumo politiką. Mes jums tą įrodėme ne, ne vieną kartą. Uh, Tačiau taip pat mes turime teisę iš jūsų tikėtis, kad ši išorės veiksmų tarnyba bus veiksmingesnė negu visos iki šiol buvę e, tarnybos. Savo frakcijos vardu norėčiau padėkoti Jums sėkmės įgyvendinant išorės veiksmų tarnybą ir Jums taip pat asmeninės sėkmės. Ačiū. Dėkoju toliau kolega Adrian Severin vieną minutę. Ponios ir ponai. Ponis ir ponai, mums reikalingas e, proaktyvius e, užsienio reikalų politikos, kuri vadovautasi mūsų bendrais tikslais ir vertybėmis. Na, e, globalizuotame pasaulyje saugumo kaip ir trūksta. Ir šitą tarnybą tai leis užtikrinti solidarumą tarp mūsų ir užsienio. Taigi, tokia politika padidins mūsų gebėjimą užtikrinti mūsų piliečių saugumą, o taip pat užtikrins jos galimybę formuoti aplinką pasaulyje, o ne vien tik tai sureaguoti. Tam reikalingi institucinės, tam reikalingos priemonės, o konkrečiai išorės veiksmų tarnyba. Nepamirškime, kad ši tarnyba nebus tokia, kuri priminės sprendimus. Tai yra bendrijos priemonė skirta išorės e, veiksmams vykdyti ir sprendimams įgyvendinti. Ir ji taip pat turėtų palengvinti sprendimų prieimimą, vadovaujant vyriausiai galiotiniai, o taip pat e, koordinuojant savo veiksmus su kitomis institucijomis veikiančiomis išorės rytyje. Taigi, šios tarnybos prievalė atskaitomybė. Na ir tam reikalingas skaidrumas, tam, kad tarnyba veiktų skaidriai, o taip pat būtų e, skaidriai panaudomas biudžeto lėšos. Ir tai tokiu būdu e, kad politika bus vykdoma veiksmingai. Pranešimas ir pats susitarimas rodo parlamento indėlį, bet to taip pat numatytas peržiūros mechanizmas. Taigi, e, tokiu būdu galėsime laiku išspręsti nenumatytas problemas ir užpildyti trūkumus. Taigi, norėčiau paraginti. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Atsiprašau, sako pirmininkas. Prašau, kolega Dov. Pone pirmininkė, na, atrodo, kad dabar visi plačiai sutarime dėl tų priemonių, e, kuriomis galės naudoti šį tarnybą, o taip pat ir dėl personalo. Na ir manau, dabar mums reikėtų kalbėti apie politiką. Na, mes turime būti pakankamai drąsus ir turėtume pažiūrėti vieni kitų nacionalinio užsienio reikalų politiką kelti klausimus dėl jos. Pažiūrėti, kur mums nepavyko tokiuose diskusijose. Keistis argumentais. Bendra saugumo ir gynybos politika. Atrodo, jos neturėsime. Taigi, mano manimu, Keti Ashton turėtų atsakyti kai kuriuos sudėtingus klausimus. Pavyzdžiui, kodėl penkios valstybės narės vis ir to, dar toliau priešinasi pripažinti Kosovo nepriklausomybę. Kodėl Graikijai leidžiama blokuoti uh, dėrybas su Makedonija kodėl vis dar tebesitis e, šaltasis karas tarp Turkijos ir Kipro. Taigi, keliant štai tokius sudėtingus klausimus, aš tikiuosi, kad e, bus suformuluoti drąsus ir pagristi siūlymai sprendimams. Pavyzdžiui, bus bus pasiūlyta renkti bendras e, gynybos uh, politikos misijas skirtas kovai su terorizmu. Tai yra būtent tokia uh, užsienio politika, kurios uh, tikimės iš uh, ponės ašnų tarnybos ir tikimės, kad bus sukurta aukšto lygio diplomatinė tarnybė. Taigi linkiu Jums geros kloties ir džiaugiuosi Jūsų likšelinė sėkme. Dėkoju. Pane kolegė Judit Sargantinį, vieną minutę. Dėkoju. Dėkoju. Pone pirmininkė. Žaliųjų frakcijos e, anksčiau kalbės kolega jau kalbėjo apie moterų padėtį išorės reikalų tarnyboje bendrai. Ir aš norėčiau pabrėžti, jog vystomosios politikos sritis yra taip pat europinis projektas. Vystimosi komiteto pranešėjas ponas Kačmarek jau minėjo, kad vystomasis bendradarbiavimas turi būti laikomas viena, vienu iš užsienio politikos pagrindų. Čiaugiuosi tuo siūlymu, kuris buvo priimtas domėjant, kalbant apie šios tarnybos įkūrimą, nes komisaras Pybals ir toliau bus atsakingas už vystomą į bendradarbiavimą. Jis turi koordinuoti šią politiką. Ir mes, žaliųjų frakcija, esame pasirengę jam padėti, kad išorės reikalų politika būtų nukreipta į kovą su skurdu. Dėkoju. Dėkoju, kolega Ashley Fox. Minutė, prašau. Dėkoju. Nepaslaptis, kad aš priešinausi išorės veiksmų tarnybos įkūrimui. Mano nuomonė, e, užsienio politika turi likti ir toliau išimtinė valstybių narių kompetencija. E, Aš esu pragmatikas ir dirbus ES su tokia, kokia jie yra, o ne tokia, kokia norėčiau, kad ji būtų. Taigi pranešėjai atliko neblogą darbą dėrėdamiesi su baronienė Ashton. Reikšmingiausia sėkmė yra ta, jog buvo sutarta dėl to, kad tarnybos biudžetą prižiūrės Europos parlamentas. Šiuo sunkmečiu mes turime užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai yra nešvaistomi nepagristoms išlaidoms tokioms kaip pavyzdžiui kurti Europos diplomatų mokymo kolegijai. E, pone Ešton iškilmingai pasižadėjo, kad e, bus neutrali ši tarnyba. Aš abejoju, ar pavyks to pasiekti. Tačiau jeigu, jeigu mes jau kalbame apie tai, kaip atsvauja mokesčių mokėtojams, mes turime bent jau šį pažadą tikrai įgyveninti. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū kolegai. Kolega Baštien Belder, minutė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu dvi priežastis, dėl kurių prieštarauju Brok Verhofstadt pranešimui. Pirmiausia, aš manau, kad e, mano kolegos yra pajutę valdžios troškulį, jeigu Europos parlamentas yra įtrauktas į šį reikalą, net jeigu ponė Ešton e, žada e, bendradarbiauti su mumis, dominuos šiame reikale vis tiek išorės reikalų tarnyba. Mano antroji, antras, antroji priežastis susirūpinimui yra pats tarnybos egzistavimas, nes pasaraisiais mėnesiais matėme, kad tos dviejopos pareigos, kurias atlieka komisarai, nėra sėkmingas variantas. Ir prie to dar pridedama dešimtis diplomatų. Argi ne jokinga? Mes plečiame tas pilkasias zonas, kurios egzistuoja tarp komisijos ir tarybos. Iš to atsiranda daugiau įtampos tarp institucijų. Aš tam nepritariu. Dėkoju. Ačiū, kolega Kleis. Ja, dank u, eh, meneer de voorzitter. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerai, kad Europos parlamentas eh, turi teisę vykdyti tam tikrą kontrolę išorės veik, reikalų tarnybai. Ta kontrolė bus vykdoma per biudžeto procedūrą, užtikrinant biudžeto kontrolę ir e, e, atsiskaitant vyriausiai galiotinį Europos parlamentui. Tai yra normalios demokratinės sistemos veikimo išraiška. Aš manau, kad nereikia sukurti piliečiams nepagristų vilčių. Mes turime diplomatinę tarnybą dabar, tačiau jeigu neturėsime bendros vizijos užsienio politikos rytyje tarp valstybių narių, ši e, užsienio reikalų tarnyba e, bus tuščias indas, kuris galbūt tik garsiai skambės. E, mes e, žinome, kad ne visais klausimais sutarėme. E, Mūsų tikslas yra padaryti, kad ši tarnyba būtų artima piliečiams, tačiau nepasakyta, kaip tai bus daroma. Būtent tokio pobūdžio propaganda vis dažniau piliečiai girdi ir dėl to nuo ES nusigrėžė. Dėkoju. Ačiū. Kalbės kolegas Arius Volski, prašau. You, uh, ladies... Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Ešton, vyriausiai galiotinė vicepirmininkė. Aš norėčiau pritarti kolegai iš Britanijos, Čarlzui Tenok. E, jūs norėčiau galbūt vadinti užsienio reikalų ministrė. Nes jis sakė, kad e, teiktų pirmenybę diplomatinė tarnyba, o ne užsienės veiksmų tarnyba. Taigi dabar sisteiks ši tarnyba, kurios taip senai laukiame, ji išspręs naujus iššūkius, turės naujas priemonės. Na ir mums reikalinga veiksminga ES diplomatija, kuri veiktų veiksmingai, panaudotų bendrai išteklius ir kalbėtų vienu balsu. Tačiau lygiai taip pat e, svarbu nepamesti dėl e, medžių miškai šakių ir galvoti apie diplomatinės tarnybas. Pirmiausia, be, be stiprios šios demokratinės e, legitimumo tarnyba neveiks veiksmingai. Na ir šis e, legitimumas e, išplaukė iš nacionalinių ir Europos parlamento, o taip pat ir tos priežiūros, kurią jie atlieka užsienio politikos rytyje. Antra, tam, kad ši tarnyba veiktų stipriai, tai reikia, kad joje būtų visos ES atstovų, tai yra iš visų 27 valstybių narių tiek iš mažų, tiek ir iš didelių, senų ir naujų, nuo rytų iki vakarų, pe, nuo pietų iki šiaurės, atsižvelgiant jų interesus ir skirtumus. Būtent labai svarbu, tai yra labai svarbu, kad visi jaustųsi atsakingi už šią tarnybą ir to pasieksime užtikrindami geografinį nepusiausvyrą. Nebejoju, kad tai pavyks padaryti ir tokiu būdu e, ši e, tarnyba bus bendra tarnyba, atskaitinga biudžeto požiūriu, bus bendrai prižiūrima ir tokiu būdu mes ją palaikysime. Na ir galiausiai finansinės nuostatas. Čia parlamentas turi bendro sprendimo galės ir tokiu būdu, manau, galėsime pagerinti šios tarnybos veiklą. Parlamento pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ponas Vihenin. Pone pirmininkė, pone Ešton kolegos, aš norėčiau pasidžiaugti dėl to, kad šios tarnybos sąranga ryškėja ir greitai bus patvirtinta. Prieš pusmetį daugelis kolegų dvėjojo dėl to, ar ponia Keti Ešton sugebės um, E, tinkamai vykdyti, e, nauj, prisimti atsakomybę ir sudaroti su iššūkiais. Tačiau pasirodė, kad dviejonės buvo nepagrystas ir paaiškėjo, kad ponia Ashton sugebėjo labai puikiai padėti šios tarnybos pamatus, atsižvelgiant ir į parlamento teisės, kuris bendradarbiavusi nuo pat pradžių ir aš manau, kad šiuo metodu bus naudojamasi ir toliau. Ypač po to, kai mums pavyks patvirtinti taisyklės nustatančias e, personalo skirimą, finansavimą, atsižvelgiant ir geografinį įvarumo principą, kuris yra kontroversiškas. Ir čia, manau, ypač tai aktualu e, naujoms e, valstybėms narėms, kurios nėra tinkamai atstovavimas hierarchijoje. Aš esu vienas iš tokių, vienos iš tokių šalių atstovas. Aš manau, kad tik tais atsižvelgiant į šį aspektą galėsime užtikrinti, kad hierarchijoje bus tinkamai atstovavimi visi piliečiai. Taigi, e, raginu kad e, valstybės narės e, apmokytų savo diplomatus ir tokiu būdu jie būtų kompetitingi. Ir e, labai svarbu, kad būtų garantija, jog ši tarnyba nepiknaudžiaus savo įgaliojimais ir nespręs nacionalinių problemų ilgalaikių bendrijos tikslų sąskaitą. Merci, Kolega Gerens, ačiū ponė pirmininkė. Ponas Brok ir ponas Verhofstadt apginė Europos parlamento teisės užsienio politikos srityje, e, remdamiesi politinė intuicija, kurią turi. Tenka pripažinti, kad buvo dedamos reikšmingos pastangos siekiant apsaugoti bendradarbiavimo, visumo bendradarbiavimo politikos vientisumą ir užsienio politikos bendrus interesus. Pone Georgova e, hum, rūpinsis humanitarniais veiks, veiks, veiksmais ir ponas Piebalks taip pat išsaugo savo veiksmų sritį. Ir jų kompetencijos rytise e, e, jie tampa toliau atsakingi už tai, ką buvo atsakingi. Tačiau tai nereiškia, kad nereikia ieškoti galimybės veikti bendrai. Priešingai, tai yra labai svarbu, kaip ir svarbu yra kalbėti vieningai mūsų rūpimais klausimais. E, Svarbu, kad tie, kurie kalbėtų ES vardu, nebūtų e, prieš pastatomi prieš atskirų valstybių ministrų priešinką reiškiamą poziciją. Taigi ES politikai tenka dabar didžiuliai iššūkiai. Svarbu, kad būtų formuojama vieninga nuomonė dėl užsienio politikos viena, o ne kelios nuomonės dėl saugumo politikos, viena nuomonė dėl Turkijos, o ne keletas jų. Ir visa, taip dirbdami e, mes galėsime pasiekti sėkmės ir jums, ponia įgaliotinė, beliks tik paploti jūs sėkmingai nuveiktą darbą. Dėkoju. Kolega Piotrovski, minutė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. ES išorės veiksmų tarnyba yra Lisabonos sutarties vaisius. Tačiau daugelį valstybių narių referendumo nebuvo, tad ES piliečiai negalėjo pasakyti, ar pritarė tos tarnybos kūrimui. Na, o mes jaučiame tam tikrą susirūpinimą, kadangi susidaro įspūdis, jo kalbame apie mūšį tarp valstybių, kurios nori šios tarnybos e, geriausias kėdės pasisavinti. Aš manau, kad skiriant žmonės svarbu atsižvelgti į geografinį kriterijų. Manau, kad nereikia izoliuoti šios naujos tarnybos nuo nacionalinių parlamentų. Manau, jau valstybės narės turi turėti galimybę įsitraukti, vykdant bendra, bendros užsienio politikos kontrolę ir saugumo politikos kontrolę. Uh, tol, kol šiame procese nedalyvauja nacionaliniai parlamentai, tai reiškia, kad demokratiškumas šios institucijos neužtikrintas ir kad kalbame tik apie elito tą naujas pareigas. Čia galime iškelti klausimą, ar reikia mūsų tarnybos ar ne. O klausimas yra tarp to visai logiškas. Kolega Danšo, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirminkė, ponė Ešton. Norėčiau pareikšti Prancūzijos delegacijos apie frakcijos paramą E, norėčiau pasakyti, kad mūsų kolegos Gualtieri, Broko ir Verhofstadt pasiekė puikų kompromisą. Mes kalbam apie bendrą ES politikos kūrimą tokioje srityje, kaip saugumas, gynyba, užsienio reikalai. Tai yra bendra politika, kuri mums reikalinga nuo Balkanų iki Gazos, nuo Gruzijos iki Palestinos. Matome, kiek ta politika reikalinga. To nori ES piliečiai. Mes žinome, kad apie institucinis bendradarbiavimas čia e, turi didžiulį vaidmenį. Ir tenka pabrėžti, kad išorės tiesų tarnyba vaidins strateginį vaidmenį. Ji yra ta priemonė, kuri padės vystyti bendrą ES užsienio ir saugumo politiką. Tuo būdu ta politika taps patikimesnė ir efektyvesnė. Pone. E, e, Vyriausiai galiotinė, aš esu užsienio reikalų, e, aš esu atsiprašau gynybos reikalų komiteto uh, pirmininkas. Ir norėčiau pasakyti, kad šis tarnybos įkūrimas pridės nemažai vertės ES. Kitaip tariant, kalbėsime apie civilinius ir karinius reikalus. Būtent jums teks šį atsakomybę, atsakomybę užtikrinti, kad ES išsaugos ir padidins šios savo gebėjimus, bus atmesti nepagristi įtarimai, kuriuos kai kas reiškia E, įtarimus, kad ši, kad, nes kai kas reiškia surpinio, kad ši tarnyba bus militarizuota. Įrodykite, kad taip nebus, juo labiau, kad į šį, šį sprendimų prieimimą bus reikšmingai trauktas Europos parlamentas. Ačiū. Kolega Hauvit, minutė, prašau. Norėčiau pas pasveikinti Keti Ešton ir kolegas iš parlamento dėl pasiekto kompromiso, kuris yra iš tikrųjų geras rezultatas ir jo dėka bus e, e, sukurta kompetitinga, atsakinga užsienės reikalų tarnyba. Ir pavyko įveikti tuos kurie siekia išsaugoti bet kokią kainą biurokratinę savo tvirtovės. Taigi dabar parlamentai ir nacionaliniai ir parlament, Europinis parlamentas turi paregin, paremti vyriausiai galiotinę, nes iš tikrųjų egzistuos paskoloniai ryšiai tarp kai kurių valstybių narių ir kai kurių regionų ir šalių. Ir tai čia reikėtų vadovautis europiniais interesais, žiūrėti į ateitį, o ne į praeitį. Na, neretai Neretai šioje savaitėje buvo traukimas šis klausimas į mūsų darbo atverkės. Taigi aš manau, kad nedelsdami turėsime pereiti prie finansinių ir personalo taisyklių nustatymo. Ir tikiuosi, kad ši tarnyba pradės dirbti kiek man man greičiau. Dėkuoju, nutraukė pirmininkas ir dabar žodis Van Orden. Dėkuoju, ponė pirmininkė, daugelis E, priešinasi šiai minčiai kurti išorės veiksmų tarnybą. Tai yra viena iš Lisabonos tarčių uh, e, išdavų ir tai yra vienas iš didelių žingsnių link tolmesnės Europinės integracijos, kurios daugam nesinori. Tačiau aš kaip buvęs užsienio reikalų ministras sekretorius suprantu, kad dabar ta tarnyba yra faktas ir tai reikia, iš jo reikia padaryti, ką galima geriausia. Taigi norėčiau paprašyti vyriausiasis įgaliotinės duoti daugiau uh, garantijų. Tai yra, kad nebus papildomų išlaidų ES ir nacionaliniams biudžetams. Antra, kad nebus mažinamas nacionalinių diplomatinių atstovybių vaidmuo į konkrečiai Junktinės karalystės. Trečia, kad tai netaps dar viena biurokratinė tarnyba. Ir ketvirta, jog bus tinkamai bendradarbiausiu su nacionaliniais ir šiuo parlamentu. Taigi, turint visą tai galvoje, noriu pasakyti, turint galvoje jūsų atsakomybę, jūsų, jūsų atsakomybę uh, e, gynybos uh, srityje, tai, kad buvo paleista viena asamblėje. Na ir dabar e, gynybos rytyje atsakomybė perkelta į bendrijos lygmenį ir atsižvelgiant tai, kad e, gynybinės paėgos ir toliau yra nacionalinė prerogatyva. E, Pirmininkas nutraukė kalbėtoją ponas kolega Daniel Kaspari. Tikiuosi, kad girdė mano pasisakymą pabaigą, sako kalbėtojas. Kolegin. Gerbiami kolegos, Europos išorės veiksmų tarnyba yra dar vienas žingsnis dėl bendros ES užsienio reikalų politikos. Ir manau, kad tai yra teisingas žingsnis ir e, linkiu Jums, ponė baroninė Ešton, daug sėkmės. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms Elmarui Brokui ir jo darbuotojams. Manau, kad tai, ką Elmaras dėrėjosi ir ką jis pasiekė dėrybose pastaruoju metu, tai yra puikus pavyzdys e, ir visų mūsų siekėmybė, mūsų ir mūsų ES piliečių. ES jau kelis dešimtmečius turi bendrą užsienio prekybos e, politiką. Ir manau, kad pasitelkdami patirtį galime e, taip pat e, kurti ir išorės veiksmų tarnybą atsakingą už bendrą užsienio politiką. Tačiau manau, kad išorės veiksmų tarnyba neturi būti e, pernelik stipri ar turėti pernelik daug darbuotojų, kad užsienio politikos klausimai neužgoštų kitų klausimų. Taigi manau, kad dar čia reikia pasigilinti į struktūros detalės. Tačiau norėčiau pasakyti, kad užsienio reikalų priekybos e, komitetas palaiko šį pranešimą ir e, aš būčiau labai dėkingas. E, jeigu jūsų darbuotojai, ponė Baronės, sureaguotų į mūsų komiteto pateiktą nuomonę savo darbe. Ačiū, toliau kolega Bermanas. Vieną minutę. Dėkuoju, Dėkuoju ponė pirmininkė. Šiuos, šiais pasaraisiais mėnesiais užsienio E, išorės reikalų tarnybė pasikeitė. Mes kritikavome vaikui esant priimtų sprendimus, mes norėjom, kad vystomo bendradarbiavimo komisaras taptų valdytojų ir jam nebetektų vadybininkų, taptų ir jam nebetektų jokios atsakomybės. Ir čia mes sakėme, kad nereikia, kad vystomasis bendradarbiavimas pasitarnautų tik ekonominiams interesams ir svarbu e, nepadėti diktatoriams išsilaikyti valdžioje. Tačiau dabar šios tarnybos struktūra yra visai kitokia, dėl to tenka pagirti pranešėjus. Aišku, ši politika yra užsienio politikos rytis, matyt, bet darbiavimas taip pat yra užsienio politikos rytis. Taip, šią sritį prižiūrės ponė Ashton. Tačiau dėl šios politikos finansavimo tenka tarti keletą žodžių. Svarbu, kad būtų užtikrintos teisės tų piliečių, kurie gyvena besivystančiuose šalyse. Mūsų frakcija iš arti stebės E, šios procesus, svarbu, kad e, ši tarnyba tinkamai tam skirtų dėmesį. Dėkuoju kolega Poreba. Norėčiau ypatingai pabrėžti, kad Europos parlamentas labai konstruktyviai prisidėjo kuriant e, šią tarnybą ir būtent glaudžiai bendradarbiaujami su vyriausiaje įgaliotinė mes galėjome pasiekti to, ką pasiekėme dabar. Tačiau manau, kad e, kuriant išorės veiksmų tarnybą reikia kalbėti apie jos personalą ir čia reikia atsižvelgti ne tik į personalo profesionalumą, e, bet ir į geografinius kriterijus, nes yra tarnautojų ir diplomatų iš naujųjų valstybių narių, e, kurie neturi dešimties metų darbo ES institucijose patirties. Tačiau jie e, turi kitos patirties ir manau, kad jie galėtų puikiai dirbti išorės veiksmų tarnyboje. Todėl aš norėčiau e, kreiptis į jūs, pa, pasinaudokite Lenkų, Čekų, Slovakų, Latvių patirtimi ir manau, kad nuo to tik tai sustiprės išorės veiksmų tarnyba. Norėčiau, ponė vyriausiai įgaliotinė, kad jums palinkėti, kad jums nepritrūktų drąsos siekiant sėkmingos politikos. Dėkoju toliau žodis suteikiamas ponė Ingeborg Greslė pusantros minutės. Pone pirmininkė, e, ponė vyriausiai įgaliotinė, norėčiau pasveikinti įkūrus e, diplomatinę tarnybą, išorės veiksmų tarnybą, e, kuri yra 28-oji e, diplomatinė tarnyba, bet kol kas mes nežinome nei kokios yra jos užduotis, nei kokie kaštai, nei kokie bus personalo. Ar tai bus e, etatiniai darbuotojai, ar tai bus e, pagal laikinas darbo sutartį samdomi darbuotojai, ar laisvai samdomi darbuotojai. Tai yra sunkiausiai kontroliuojama tarnyba Europoje ir todėl aš jau dabar norėčiau pasakyti, kad aš norėčiau jumis tikėti, kad jūs e, pripažįstate mūsų e, teisę vertinti biudžeto įvykdymą. E, tačiau leiskite mums tai daryti praktikoje. E, reiškia, įtikinkite tary, tar, tarybą, kad kad reikia e, labai atsižvelgti į e, finansinį reglamentą, kad viskas turi vykti pagal jį, kad jūs esate atskaitingi mums. Ir manau, kad jūs taip pat turite kiek įmanoma labiau pasinaudoti komisijos esamą infrastruktūrą, nes manau, kad mes esame įsipareigoję mūsų mokesčių mokėtojams pasirinkti kiek įmanoma pigesnį sprendimą. Todėl prašau jūsų paskelbkite viešai kaštus ir išvenkite e, trinties tarp komisijos ir jūsų tarnybos bei įvairių konfliktų, nes tik tada galėsite veikti sėkmingai. Dėkoju. Toliau ponas Wolfgang Kreisel Dörfler, vieną minutę. Bendra Europos užsienio politika, kurios mums labai reikia, atrodo jau bus įgyvendinta, niekas jai nebetrukdo. Jeigu bus pritarta mūsų pasiūlymams dėl finansinės tvarkos ir e, personalo struktūros, jeigu nors kartą pabandy, bus pabandyta atsisakyti nacionalinių ambicijų dėl bendro europinio intereso. Todėl aš sveikinu, kad E, mes dabar kreipiame didelį dėmesį žmogaus teisų klausimams, taip pat, kad e, už vystimosi politiką bus ir, kaip ir iki šiol atsakinga komisija. Yra visiškai nesvarbu, iš kokių valstybių narių e, bus kilę išorės veiksmų tarnybos darbuotojai. Manau, kad jų profesinės kvalifikacijos yra svarbiausi dalykai ir negimtoji jų kalba yra svarbiausia, o jų būtent profesinės kompetencijos. Mėla Cathy Ashen Ešton, jums jau pavyko daug pasiekti, todėl e, linkiu jums ir tolimesnės sėkmės, nes e, mūsų piliečiai to laukia ir mes jūs visuomet palaikysime. Dėkoju toliau Andžiai Gžyp. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, ponė vyriausiai įgaliotinė, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams nes mes turime kompromisą. Mums pavyko pasiekti tų kompromiso ir aš tikiuosi, kad rytoj e, parlamentas teigiamai įvertins šį kompromisą balsuodamas. Aš turiu daug lūkesčių ir vilčių susijusių su išorės veiksmų tarnyba. Buvo išvardinti septyni prioritetai. Aš norėčiau pabrėžti vystimosi politiką ir žmogaus teisų klausimus. E, taip pat naudodamasis progą norėčiau pabrėžti, kad yra labai svarbu, kad praktikoje, e, kad e, personalas e, būtų iš visų valstybių narių, kad pasiektume geografinio balanso. Manau, kad šiai tarnybai reikalingi ir naujųjų valstybių narių darbuotojai. Ir tai yra ne tik mano lūkesčiai. Manau, kad taryba taip pat patvirtins tokį sprendimą. Dėkoju, sako pirmininkas. O dabar žodis teikiu ponui, ponui Michael Galer vienai minutiai. Dėkoju, esu patenkintas kompromisas. Tarnyba tarsi, taryba tarsi bandė pasisavinti šią tarnybą savo, tačiau tam buvo užkirstas kelias, buvo išlaikytas bendrijos metodas, o ben, parlamentas ir toliau turi prerogatyvą biudžetos rytyje. Na, nelabai aišku bus kaip su, su finansavimu ir su personalu, bet manau, kad tie, tos vėjonės bus pašalintas. Na ir. Na, mes turime pasinaudoti galimybėmis užsienio reikalų srityje. Na, praėjusią kadenciją daug ką iškovojame ir man rodas, kad turimėmis galimybėmis, nes visuomet pasinaudojame. Na ir tam būtina uh, geriau kontroliuoti užsienio tarnybos veiklą visose srityse. Ir galbūt reikėtų e, žengti nuo užsienio reikalų komiteto kapitono tiltelio, žengti į tarnybos mašinų skyrių, taip sakant, gilintis į personalo finansavimo klausimus. Tik tokiu būdu mes galėsime tinkamai vykdyti mūsų biudžeto kontrolės įgaliojimus. Dėkoju. Pone Zuzanė Roitova, minutė 30. Pone pirmininkė, ši išsienio veiklos, e, išnomis veiksmų tarnyba e, bus e, tarnybą atsivanti bendrėje sąjungoje. Ji remiasi Lisabono sutartį ir labai malonu, kad jau nuo ankstyvoje darybo etape kolegos parengė 17 17 pakeitimų ir aš manau, kad čia reikėtų vadovauti nacionaliniais šališkis interesais, o bendrijos interesais. Todėl labai svarbu, kad komisija užtikrintų tinkamą finansavimą. Taigi visi diplomatai turi būti e, apmokomi iš ES biudžeto pagal darbuotojų statutą ir juos skirs atitinkamai valstybės narės. Jie, aišku, atitinkamai bendradarbiaus su nacionalinėmis e, iš, e, diplomatinėmis tarnybomis. Sutinku su vyriausiai galiotinė, kad pirmiausia bus teikiamas prioritetas diplomatų gebėjimams ir kokybei, tačiau kita vertus labai svarbus tinkamas geografinis atstovavimas visose tarnybos lygmenėse. Labai svarbu, kad visos valstybės narės jaustųsi atsakingos už šią tarnybą ir susitapatintų su tarnybos tikslais. Taigi raginu komisiją pasirūpinti tuo, kad kad tai ta tarnyba nebūtų žiūrima kaip į tokią, kuri rūpinasi tik tais kai kurių didžiųjų valstybių narių e, interesais. E, suteikimus e, minutę 20, o ne minutę 40. Taigi, Suzana, galite kalbėti lėčiau. Na ir toliau Pavlas Levskis vieną minutę. Pone. Pone Ašton, šiandien didį dieną. Kadangi rytoj apsispręsime dėl labai svarbaus dokumento, kuris padeda pagrindą mm, išorės veiksmų tarnybos egzistavimui. Tai bus Europos diplomatinė tarnyba. Lisabono sutarties dėka mes turime šią galimybę, turim šį šansą. Akivaizdu, kad šis tarnybos e, kūrimas E, iškėlė daugybę klausimų, ne vienam iš mūsų. Pirmiausia, buvo keliamas klausimas, kokiagi kompetencija teks ponė Ešton, lyginant jos kompetenciją su kai kurių didžiųjų valstybių narių savo prisiskirtą kompetenciją. E, kilo klausimas, ar jums užteks veiksmų laisvės, kadangi e, kai kurios valstybės narės nenori atsisakyti savo kompetencijos užsienio reikalų srityje. Ir paskui iškilo atstovavimo klausimas. Reikėtų, kad ši tarnyba būtų tinkamai atstovaujama geografiniu požiūriu pirmiausia. Kai teks skirti pareigūnų šios tarnybos, svarbu atsižvelgti į visas šalis. Dėkoju, ponia Omenroj, ten minutė. Dėkoju, ponia pirmininkė. Ponia e, pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti ne tik kolegai Brokui, bet taip pat ir kolegoms Verhofstatui. E, jie abu kolegai Verhofstadt, nes jie abu kovojo už tai, kad Europa galėtų e, pasisakyti vieningai, turė, reikšti vieningą poziciją. Kitiems kolegoms norėčiau pasakyti, kad Olandijos e, daugelis atsovo kovojo už tai, kad atsirastų ši tarnyba. Šio sustarimo pasiekimai, kokie jie? 75 pakeitimai buvo pateikti nuo pradinio tarybos siūlymo, taigi tai nėra tarp vyriausybinis dalykas, buvo pasirinktas, tarp buvo pasirinktas bendrijų, atsiprašau, metodas. Taigi parlamentas vėlgi įgauna galimybę tarti žodį dėl biudžeto ir e, taip pat įgauna galimybę dalyvauti skiriant darbuotojus į šią tarnybą. Diplomatai turi galimybę taip pat dirbti šioje tarnyboje. Pirmasis egzaminas šiai tarnybai e, bus surinktas netrukus, būtent jums teks prižiūrėti, ponė Ešton, kad ES savo poziciją mūsų aptariamos politikos klausimais reikštų vieningai. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar kolegos pasakys savo iniciatyvą. Spontaniškai pasisakė. Pone Kolaska Bavinska, prašom. E, pone pirmininkė, pone Ešton, aš manau, kad ši tarnyba yra didelis žingsnis pirmin, stiprinant ES įvaizdį. E, ši tarnyba atstovaus ES. Manau, kad ji turės prisidėti ir prie to, kad būtų pasiekti svarbus tikslai valstybėms narėms ir pačia ES. E, energetikos politikos rytyje taip pat. Tad manau, jog yra labai svarbu, kad atsirastų tam tikras pagrindas, leidžiantis specializuotis atskirose srityse. Ši tarnyba neturėtų būti tik diplomatinis aptakus darinys. Manau, kad reikėtų e, pasitelkti ekspertus, kurie žino, pavyzdžiui, e, tam tikrus dalykus susijusiu ekonomikos augimu ar energetikos politika. Mes turime turėti lankščią struktūrą, turime ne tik remtis geografiniais atstovavimo kriterijais, bet taip pat svarbu, kad galėtume pasitelkti ekspertus, kurie nebūtinai dirba viešosios administracijos srityje valstybėse narėse. Tokius kriterijus siūlė e, nevyriausybinių organizacijų partneriai ir kitos organizacijos. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, kad galėtume pasiekti savo tikslų. Ir pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Kolega Pasko, minutė. Mr. President, the creation of the Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šios išorės veiksmų tarnybos sukūrimas yra didelis žingsnis tinkama linkme. Bet to tai reikš, kad bus gerokai viskas keičiama. Jeigu biurokratijas stabdo drąses iniciatyvas, tai šis žingsnis paspartins visą. Tai yra užsienio reikalų politikos integravimo ES politikos rytį. Taigi reikės bendrų pastangų tam, kad ši tarnyba remtųsi solidžia administracinė ir teisinė baze, tam, kad ji galėtų tinkamai e, susidoroti su tikrovė. Mes dabar e, diskutuojame dėl tokių e, principų kaip geografinis pasiskirstimas ir taip toliau. Vyksta įvykiai užriai. Taigi reikėtų vykdant interviu su atstovais iš naujų valstybių narių, atrodo, kad jų šansai nėra labai dideli. Todėl visi atsakingi turi pasirūpinti vienai per kitaip, kad tie principai, kurie buvo suderinti šiame parlamente, kad jų būtų laikomis. Ir kuo greičiau, tuo geriau. Ačiū. Dėkoju. Ponas Ivo Vagil, vieną minutę. ponė. Pirmininkė ponė Ashton, vakar šiame parlamente pas mus lankėsi vienas asmo, kuris nėra diplomatas, nei politikas. Aš kalbu, buvo apie poną Johną Gingą. Jis yra. E, Komisijos gazoje vadovas. Jis mums pasakė daugiau apie problemas gazoje nei kuris nors kuris diplomatas, nei, daugiau nei ponas Blėris, nežinoma, kas ten uh, veikia. Jis pasakė mums daugiau nei tie užsienio reikalų ministrai, kurie lankėsi gazoje ir atsisakė spręsti rimtas problemas. Taigi noriu pasveikinti jūsų tuo, kad bus įsteigta ši tarnyba ir dėkoju jums už, ir jūsų kolegoms už visas pastangas e, sudėtas siekiant, kad ši tarnyba būtų kiek įmanoma veiksmingesnė. Labai svarbu, kad tarnyba veiktų kūrybingai ir čia svarbus intelektinis indėlis. Todėl norėčiau par, paraginti jūs, kad įdarbintate e, gerus ir kurbingus darbuotojus ir jiem gerai vadovatume. Antonijus Lopės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad mes iš tiesų turime teisę pasveikinti vieni kitus, ypač tie, kurie tiki ES, ypač dabar, kuomet jie kreč, kre, kre, kuomet jinai yra sukresta tiek ekonominės, tiek politinės krizės. Ir manau, kad išorės e, veiksmų tarnyba yra puikus dalykas ir aš norėčiau pasveikinti ne tik e, vyriausiąją įgaliotinę, bet ir pranešėjus ir visus, kurie prisidėjo e, prie to, kad būtų e, sudaryti reikalingi susitarimai. Man, patinka, man labai patiko vienas dalykas, ponė Ešton, jūs sakėte, kad jūs ginsite ES interesus. E, tai čia bus ne patarimas, o tik tai tokia pastaba. Man atrodo, jeigu kad jūs pasirems, pasiremsite tuo, ką pasakė ponas Salafranka, tai jūs galėsite veikti veiksmingai. Taip pat geras e, pavyzdys yra Van Rompojus tarybos pirmininkas. Manau, kad jūs e, taip pat puikiai vykdysite savo darbą, o aš savo frakcijos vardu jos, jūs labai sveikinu. Dėkoju. Pone Laimandrikenė. Dėkoju, ponė Pirinkė, noriu pasveikinti tuos kolegus, kurie prisidėjo prie to, darybose su taryba ir komisija, nepriklausomai nuo pozicijos, kuriant šią labai svarbę tarnybą. Taigi, sakyčiau, rezultatas iš esmės atitinka Europos parlamento interesus ir platesnė prasme Europos integracijos proceso interesus. Na, labai svarbu, kad parlamentas sugebėjo vadovautis e, bendrijos metodu, taigi labai svarbu kurio, kurio, kurio vadovausis ši tarnyba, taip pat turės ir biudžeto kontrolės funkciją. Labai svarbu įdarbinant šios tarnybos darbuotojus vadovautis geografinės pusiausvėros principu. Manau, kad e, svarbu siekti, jog šiuo principu būtų vadovavimasi ir tolimesnė šios tarnybos vystimas etapuose. Na ir galiausiai labai daug tikimės iš finansinių ir e, darbuotojų reglamento, kuriuo vadovausia ši tarnyba, tikimės, kad jis bus e, bendrijos pobūdžio. Pane Anegomiš, vieną minutę. Mikrofon. O Serviço Europeu de Ação Externa deverá ser um instrumento decisivo para tornar coerente e eficaz. Europos tarn... ši minėta tarnyba turi pradėti veikti kuo greičiau e, ir tam reikalingi mes visi valstybės narės, vyriausiai galiotinė ir mes turime atlikti mums tenkančias užduotis. Mums reikia susitarti dėl vertybių ir principų, remtis tais principais, kurie buvo panaudoti kuriant Europos Sąjungą. Svarbu, kad būtų susitarta dėl to, kad būtų tvirtinama teisinės valstybės principai, demokratijos principai, kad būtų užtikrintas saugumas, kad būtų prisimta atsakomybė apsaugoti mūsų svarbiausias vertybės Ir svarbu, kad tą darytų žmonės, kurie dalyvaus šios tarnybos darbe. ES negali uh, veikti, jeigu nebeturės vieningo atstovavimo jungtinėse tautose. Tad manau, ponė Ešton, kad reikia nebešvaistyti laiko, reikia žengti pirmin, atlikti skubės reformą saugumo taryboje. Ačiū, kolega Migalski, minutė. Dėkoju. Man susidaro toks įspūdis, kad šioje salėje yra pasiekta tam tikro konsensuso, bent jau dėl to, kad būtų taikomas geografinis kriterijus, kadangi socialistai APP ir mano frakcijos atstovai apie tai kalbėjo ir sakė, kad tai yra būtina. Tikiuosi, kad jūs ponė vyriausiai galiotinė, įsiklausysite į šį Europos parlamento siunčiamą signalą ir kad mūsų šį pageidavimą įgyvendinsite praktikoje. Kita vertus, mes manome, kad išorės veiksmų tarnyba neturi pakeisti nacionalinių diplomatinių tarnybų. Tad reikėtų, kad savo pastangas ši tarnyba telktų prie to, ką minėjo ponia Hautala ir ponas Gžyb, pavyzdžiui, kad būtų rūpinamas į žmogaus teisų apsaugą, reikia ginti ES vertybės. Manau, kad būtent tai turėtų būti svarbiausias vaidmuo tenkant šiai tarnybai. Norėčiau dar kartą kreiptis į ponę Ešton ir pasakyti, kad geografinis kriterijus yra būtinas taikyti ir užtikrinti taip pat žmogaus teisų apsaugą visame pasaulyje. Dėkuoju. Andrius Blunts. Minutė. You, The... Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, iš tarybos turi gauti įgaliojimus vyriausiųjų galiotinė, o ten posėdžiauja, kaip žinia, valstybių narių atstovai. Mūsų pranešėjai kalbėjo, kad e, užsienio politika neturi būti racionalizuota. E, svarbu, kad būtų peržengtos tos raudonos linijos, kurias nubrėžia valstybės narės. E, užsienio politika ES turi būti laisva nuo valstybių narių kišimosi. E, E, įgaliojimus turi gauti šios tarnybos nariai ir svarbiausia, kad valstybės narės nesikištų šios tarnybos veiklą. Buvo labai aiškiai pasakyta, kad institucijos e, su kuriom, ta institucija, su, kuriomis, e, su kuria glaučiausiai dirbs minėta tarnyba yra Europos komisija. Kai Lisabono sutartis pakeitė konstitucinę sutartį, buvo imtas iniciatyvos ministrą funkciją pavadinti vyriausiųjų galiotinių pareigybėmis. Kam šitaip užmaskuoti šį pavadinimą? Juk dabar yra kuriama supervalstybė ir kai kas iš mūsų nenori to pripažinti. Dėkoju. Kolega Luhan, paskutinis pasisakymas. Minutė, prašau. Domnule prezidentė, stimas kolegi, intramo. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, mes Prietėjome prie etapo, kai e, bus galutinai sukurta išorės veiksmų tarnyba. Yra labai svarbu, kad būtų e, susitarta kuo greičiau dėl šios tarnybos e, darbo pradžios. Reikia, kad jie pradėtų veikti dar iki metų pradžios ir tam reikia, kad jie galėtų įgyveninti viską, kas numatyta sutartise. Na, šis veitas yra mažiau aišku, o būtent mažiau aišku yra tai, kaip bus galima užtikrinti geografinę pusiausvyrą, kalbant apie šios tarnybos personalą naujosios valstybės narės ir ypač tokios valstybės narės kaip Rumunija, kurios vienos iš vėliausiai yra įstojusių iš ES, gali turėti įspūdį, kad jos laikomos mažiau svarbiomis už kitas valstybės narės. Norėčiau paklausti, kaip vyriausiai galiotinė galėtų šį trūkumą išspręsti. Man nesusidaro įspūdis, kad turima aiški vizija dėl to, kad egzistuoja aišku skirtumai dėl e, šito geografinio kriterijaus. Dėkoju. Ačiū kolegos už pasisakymus. Dabar suteiksime žodį vyriausiai galiotiniai. Prašom, kad galėtumėte atsakyti į klausimus. Žodis Jums. Pone pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, dėkoju. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems tiems, kurie uh, mane, kurie palaikė uh, dosniai, kvalifikuotai. Taigi visi, na, tikiuosi, kad uh, tikrai jūsų pasitikėjimas bus uh, patenkintas. Tai, ką bendrai sukursime, tikrai būtų verta pastangų. Dėkoju, labai širdingai dėkoju. Na, Aš, jeigu jūs to norit, aš to niekada net nesiūliu. Taigi dabar bandysiu atsakyti kai kuriuos specifinius klausimus, kuriuos jų, kai kurie kėlėte. Dėl, dėl asmeninio lėktuvo tikiuosi atsakyti vėliau. Taigi, taigi Tai yra ne vien e, lygių galimybių klausimas, prieigos klausimas. Tai reikia pasirūpinti tuo, kad visos mūsų sukurtos procedūros leis užtikrinti lyčių lygybę ir geografinės lygybės principą, kuris šiandieną buvo nekarta keltas. Na ir Manau, kad turime nemažai patirties, kurie leidų procedūrą dėka tai užtikrinti. Taip pat nemažai narių, pane Gresler, panas Kaltinas, kalbėjo apie išteklius. Ir visiškai suprantu ir pripažįstu, kad reikia tinkamai naudotis ištekliais. Labai puikiai suprantu, kad e, išgyvename ekonominės krizės laikus ir būtent šiais laikais kuriama ši tarnyba. Tačiau nežiūrint viso to, pasirūpinti, kad tarnyba veiktų našiai ir tinkamai našiai naudotas ištekliais, konkrečiai dėl darbuotojų, personalo. Na, buvo užduoti specifiniai klausimai ir įvairių skaičių. Taigi, Mes manome, kad bus apie 800 darbuotojų ir 30 procentų dirbs užsienyje. Um, pavyzdžiui, yra skai, konkrečių skaičių, tūkstančiai iš Prancūzijos, iš Ispanijos. Taigi yra valstybių narių, kurių darbuotojų skaičiai yra panašus. Taigi taip pat suprantu, kad darbuotojai dirbs jau įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Ir taigi tai reiškia, kad kai kurios delegacijos, ypač New York ir Ženevoje, šiuose delegacijos buvo papildomų darbuotojų tam, kad uh, būtų už skirta darbuotojai. Taigi, jeigu norime, kad tarnyba dirbtų veiksmingai, tai reikalingi darbuotojai ir ištekliai tam, kad būtų pasitikti tikslai. Taip pat rūpinsiuosi, kad būtų užtikrintas visiškas skaidrumas. Ir puikiai suprantu, koks vaidmuo teks parlamentui, ypač biudžeto kontrolės komitetui. Tai galiu padaryti ir to pasirūpinsiu. O ponas Lansarvas iškėlė konkretų klausimą dėl mano dėl mano ankstesnio pasisakymo ir šios dienos pasisakymo. Aš laikausi šios dienos pasisakymo ir jūs turite. Jūs galite rasti tą mano pasisakymą uh, tinklapyje. Ponas Stanukas taip pat ir kiti nariai uh, kalbėjo apie nacionalinių parlamentų dalyvavimą. Tai yra iš tikrųjų įdomu dalykas. Na, tas tarnybos struktūra apims santykius tiek su Europos parlamentu, tiek ir su nacionaliniais parlamentais. Na, kai aš keliavau tarp Maskvos, Kyivo, Ispanijos ir Briuselio, tačiau nebuvau Las Palmoje, Taigi Ispanijoje susitikau su įvairių užsienio reikalų komiteto nariais iš įvairių valstybių narių ir tą patį darysiu ir rugsėjo mėnesį ir Belgijos pirmininkam dėkavę visi galėsime vėl susitikti. Taigi tikrai palaikysiu ryšius su nacionaliais parlamentais, tiesiog tam reikės atrasti tinkamą būdą. Taip pat pripažįstu, kad reikia e, suteikti galimybę vyriems žmonėms ateiti dirbti į tarnybą. Na, ir dėl pono Susakis, mūsų delegacijos e, vadovas Afganistais, taip pat buvo diplo, mūsų diplomatas. Taigi aš manau, kad yra įvairių pavyzdžių, kurie rodo, kad e, galėsime vadovautis e, sutarties reikalavimais ir pagal tai galėsime pritraukti tuos žmonės, kurie turi tinkamų gebėjų. Dėkui dėkoju už parmą, taip, taip pat tampri bendradarbiausiu su žmogaus teisų reikalų komitetu ir žiūrėsiu, kaip mes galėsime geriausiai pasiekti žmogaus teisų apsaugos uh, tikslų. Ponas Petrovskis ir kiti taip pat kėlė labai svarbu geografinės pusiausvėros klausimą. Tiesiog galiu patikinti, kad čia bus visiškai įsipareigojusi ir atliekant pežiūrą galėsite įsitikinti dėl to, kas buvo padaryta. Ir man buvo visiškai aišku, kad mes skirsime žmonės atsižvelgiant į jų gebėjimus, paimsime geriausius ir jau pradedu pokalbius, pokalbį jau pradėti su būsimais darbuotojais ir galiu patikinti, kad jie atvyksta iš įvairių ES šalių narių. Taigi, jau dabar bus pirma įdarbinimo banga, antroji banga bus rugsėjo mėnesį ir tikrai, kuriant pagrindinės e, struktūras, stengsiu užtikrinti geografinę pusiausvyrą lyčių lygybę. Tačiau siekiant užtikrinti lyčių lygybės principą, reikia raginti visus, tiek vyrus, tiek ir moteris, teikti savo paraškas darbui. O jūs taip pat galite padrasti žmonės, moteris padrastinti tai daryti. Na ir per, atliekant peržiūrėtą galėsite vertinti, ar atsižvelgta pakankamai į geografinės pusiausvyros principą. Na, kai dėl e, dėl to gebėjimų didinimo, dėl to, ką galima padaryti vietoje. Na, pažiūrėsime, laikas parodys. Na, buvo nemaž, įvyks nemažai susitikimų per ateinančias savaitės ir aiškinamės, ką ES gali padaryti tam, kad būtų pasdaremtas taikos procesas Gazoje. Taip pat e, lankysimės Kirgistane ir diskutuosime vietoje, taigi darysime daugą tam, kad palaikytume žmonės ir atvertume galimybės. Man rodas, gerbiami parlamento nariai, atsakiau į tuos svarbiausius iškeltus klausimus. Ir kaip ir pradžioje, dar sėki norėčiau baigdama padėkoti visiems, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Konkrečiai dėkoju pranešėjams taip pat ir jums, ponė pirmininkė, ir pavieniams nariams. Dėkoju už pokalbį, tai buvo labai naudinga ir tuo, ką pasiekėme, tikrai galime didžiuotis. Ačiū. Ačiū, ponė vicepirmininkė ir vyriausiai galiotiniam už jūsų pastabas. Dabar Europos komisijos vardu kalbės kolega Sefčovič. Jis yra komisijos vicepirmininkas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš supratau, kad Europos parlamentas plačiai remia Europos išorės veiksmų tarnybos įkūrimą. Aš iš tiesų tikiu, kad rytaus balsavimas bus istorinis balsavimas ES. Tai bus ta diena, kai ES pasirinks E, stipresnį, aktyvesnį ES atstovavimą tarptautinėje arenoje. Mes turime pasivyti tą pasaulį, kuris mus supa, mes turime sustarti dėl finansinio reguliavimo, dėl biudžeto pakeitimų ir e, komisija šiais visais klausimais tenksis įnešti savo reikiamą indėlį. Mes turime ieškoti galimybių, kaip komisija gali suteikti pagalbą e, Europos išorės veiksmų tarnybai. Mes sieksime maksimalaus efektyvumo šioje srityje. Aš susitikinęs, ponė pirmininkė, kad ši išorės veiksmų tarnyba mums padės geriau mobilizuoti pastangą, suteiks didesnį efektyvumą plėtojant išorės santykius ir ES piliečiai sulauks geresnės e, pagalbos būdami užsienyje. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū ponė vicepirmininkė. Kolega G. Verhofstadtas, pranešėjas, noriu tarti žodį. Ačiū ponė pirmininkė. Noriu pirmiausia padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė diskusijose, remdami e, pona Gualtierį, pona Broką ir mano poziciją e, sveikinami mūsų rezultatų pasiektų darybose, tačiau keleto pasisakymų nesupratau. Kai kas sakė, ne, ne, ne, ne, ne, valstybės, nacijos, turi būti išimtinai kompetentingos, kalbant apie užsienio reikalų politiką. Man kila klausimas, kokiam amžiui jos tie, tie pasisakytojai gyvena. Valstybės narės, valstybės nacijos uh, turėtų spręsti tokias problemas kaip klimato, tai, kaip klimato kaita. Jos galbūt sakys, na taip, taip, taip, valstybės nacijos turi apie tai diskutuoti. Migracijos klausimai, migracijos rautai. Ar tai išspręs valstybės nacijos? Man susidaro įspūdis, kad kai kurie mūsų kolegos, kurie skeptiškai vertina šią tarnybą, tebe gyvena XIX amžiuje, to amžiaus realijomis. Tai štai tada valstybės nacijos viską sprendė. Buvo stengiamas iškoti pusiausvėros tarp valstybių nacijų, o dabar pasaulis nebe toks. Dabar klostosi daugiapolis pasaulis ir Europa turi tarti savo žodį. O jeigu ne, jeigu pasirinksime kitą kelią, galėsime iš viso užsičiaupti, nesakyti nebebus ką. Yra ir kitų dalykų. Pavyzdžiui, kai kas sako, aš tai tos tarnybos įkūrimas kainuos, reikės mokesčių mokėtų pinigų. Priešingai, ponė pirmininkė, tai padės sutaupyti lėšų. Kodėl? Todėl, kad daugeliu valstybių narių ES atsiras galimybė sumažinti konsulinį savo atstovavimą daugelyje pasaulio valstybių. Tai yra ta priemonė, kuri padės taupyti, o ne švaistyti. Trečias dalykas, aš galvoju, kad tai yra viso labo tik pradžia. Išorės veiksmų tarnyba yra diplomatinė tarnyba, kurios reikia, kad galėtume formuoti bendrą išorės politiką. Aš sakiau, kad reikia, reikia pirmiau tos tarnybos, o tik paskui galime kalbėti apie bendrą užsienio politiką. Bet tos tarnybos būtų neįmanoma taip daryti, nes turėtume 27 skirtingas pozicijas visą laiką. Kitas etapas yra žinomas. Reikia dar daugiau dirbti, kad būtų suformuota bendra Europos gynybos politika. Nes užsienio politika Europos be gynybos europinės politikos yra niekas. Kažko trūksta, kažko nėra. Tad aš manau, kad turime dirbti, kad atsirastų bendra gynybos politika. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Ponui pranešėjui. Elmar Brok. Kitas pranešėjas turi žodį, prašau. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, 70 procentų ES piliečių visose nuomonės apklausose sako, kad mums reikia bendros užsienio ir saugumo politikos. Būtent čia yra daugiausia respondentų, kurie pasisako už tai. Tai reiškia, kad piliečiai to nori. Tik tai tik tai kai kurios sostinės nenori to. Ir mes čia kalbame ne apie suverenumą, kurio reikia atsisakyti, mes kaip tik e, įgysime daugiau suverenumo su savo e, piliečiais, nes jie galės išgyventi šiame pasaulyje. Ir būtent dėl to ši išorės veiksmų tarnyba turėtų vykdyti savo uždavinius. E, Gerbiamoji vyriausiai įgaliotinė, aš dėkoju Jums už Jūsų pasisakymus. Aš tikiuosi, kad jūs, jūsų pareiškimas bus paskelbtas ES žurnale, mes dar apie tai kalbėsime. E, ir manau, kad dabar mes tiesiog galime eiti prie išorės veiksmų tarnybos įgyvendinimo. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad e, kalbant apie pozicijų dalina, dalinimasi. Reikia sakyti, kad komisijos darbuotojai turėtų būti atsakingi už e, aukščiausius postus, kad nebūtų taip, kad tik tarybos atstovai e, juos gautų. Ir tai, tai turėtų atsispindėti taip pat ir personalo reglamente. Poniai Ešton norėčiau pasakyti, kad e, po didžiulė dokumentų krūva ant ponios Greslė stalo rodo, kad biudžeto kontrolės komitetas yra iš tiesų susidomėjęs jūsų veiksmų, <laughs> išorės veiksmų tarnybą ir kad jis darys viską, kad jūs kontroliuotų. Norėčiau padėkoti savo kolegoms, ponui Gotier ir ponui Verhofstadt, už puikų bendradarbiavimą, tokį žmogišką bendradarbiavimą. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, jums, ponė Ešton. E, taip pat e, ko, e, kolegom, kitiems kolegoms iš komisijos, bet norėčiau išimties tvarka padėkoti poniai Eva Palata, kuri atliko tikrai puikų darbą rengiant šį pranešimą. Ačiū. Dėkoju, dėkoju dar sėki, dėkoju Lady Ashton už puikų atliktą darbą ir bendradarbiavimą su Europos parlamentu per pastaruosius keletą mėnesių. Tai mums buvo labai svarbu. Ir kolegos, e, kurie dalyvavo darybosis, ponas vicepirmininkas, jūs pranešėjai, e, komiteto vadovai ir darybininkai. Tai tikrai visi puikiai patirbėjote. Dėkoju. E, skelbiu diskusijas baigtomis.